did you announce it? <clears throat> Sorry. Good morning. Um... Labas rytas visiems. Sveikinu šiandienos posėdėje. Vertėjai nori Jūs informuoti, kad ginčas tarp vertėjų ir administracijos dėl naujųjų darbo sąlygų, kurias vienašališkai administracija priminė, tebesitėse ir jau greitai prasidės trečioji to ginčio savaitė. Nepaisant to, kad mes savo ruoštų padarėme labai daug nuolaidų, administracija nesėmė jokių pastangų su mumis susisiekti ir bandyti konfliktą išspręsti. Todėl labai apgailestaujame, bet negalime dirbti šiandien nei kiek ilgiau, negu kad numatyta pagal programą, tai yra iki 12 val. 30 min. Ačiū uždėmesi. Uh, Labai ačiū. Pirmininkė dėkoja vertėjams už visą atliktą darbą ir aš tikiuosi, kad jūs rasite visiems tinkantį sprendimą. Na ir dabar aš manau, kad galime pereiti prie pirmojo darbo atvarkės klausimo. E, pakeitimų pasiūl, Europos parlamento pas reglame, pasiūlymui dėl reglamento dėl sveikatos technologijų vertinimo, pakeičiant 2011 m. 24 direktyvą. Ponas Buzoj pristatys dokumentą, nes jis yra pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė, aš trumpai pristatysiu pakeitimus ir savo poziciją. Informuoju, kad kitą savaitę vyks šešėlinių pranešėjų posėdis ir bandysime rasti kompromisų ir susiorganizuoti uh, balsavimui. Dėkuoju visiems kolegoms už darbą, ypač šešėlėms pranešėjams. Iš viso 191 pakeitimas pateiktas, iš jų 37 yra pagrindinė nuomonė, tai yra mano nuomonė. Pateiktuose pakeitimuose dėmesys suteltas į septynės pagrindinės temas. Pirmas dalykas - konfidencialumas ir skaidrumas, geros valdysenos principas. Norėčiau išlaikyti pusiausvyrą šiuo požiūriu, nes e, pačiame procese E, gali būti atskleista daug komercinių konfidencialių duomenų. 71 pakeitimas ir 146 pakeitimas, e, tai e, jis į reglamentą. Kitas dalykas - balsavimo dauguma. Didžioji dalis pakeitimų uh, E, yra siejami su dviejų trečdalių dauguma. Tokį pat požiūrį pasirinko ir ITRE komitetas. Aš esu savo frakcijos šešėlinis pranešėjas tame komitete. Manau, kad tokiu būdu mes turėtumėm ir toliau dirbti. Aš suprantu jūsų pasirinktą argumentaciją. Toliau. 82, 146, 168 ir keletas kitų pakeitimų yra susiję e, su e, ligonių pacientų apsaugą. Aš manau, kad reikėtų nusiūlyti, nu, numatyti platesnio pabudžio apsaugą, bet dėl vartotojų organizacijų dar išlieka neišspręstų klausimų ir aš norėčiau, kad kolegos išsakytų savo nuomonę tuo klausimu. E, šeštas A e, numato galimybę prieštarauti, aš savo nuomonę apie tai kalbu ir pritariu visiems pakeitimams pateiktiems tą kryptimį. Kitas rytis - įgyvendinimui galiojimui deleguoti į teisės aktai prieš pastatant tai koordinuotosios grupės įgaliojimų išplėtimui. Aš sutinku su tuo, kad koordinavimo grupiai būtų suteikti visiški visą teisę įgaliojimai ir e, būtų svarbu, kad Europos parlamento teisės tarnyba pateiktų juridinę nuomonę šiuo klausimu ir tada mes eidami į komisiją ir į tarybą turėtume labai aišku mandatą. Na ir paskutinė sritis, labai jautri sritis e, - medicinos įrenginiai. E, kiek aš matau iš pakeitimų, egzistuoja trys alternatyvos. Bet aš su savo sekretorietu dar svarstau tuos pakeitimus ir žiūrėsime, gal rasime kompromisą tuo klausimu. Tokios yra pagrindinės temos mūsų komitete iškeltos. Aš lauksiu kolegų komentarų ir esu nusiteikęs su jumis toliau bendradarbiauti, kad pasiektume kompromisų. Ačiū. Labai ačiū. Socialdemokratų vardu ponė Westfal. Labas rytas, ponė pirmininkė, kolegos. Aš esu pati pateikusi pakeitimų E, peržiūrėjau ir kitų kolegų pakeitimus. Galiu pasakyti, kad didžiąją jų dalį galėsiu paremti, nes e, viskas yra e, man priimtina. Noriu tik pabrėžti, kad 2017 m. kovo mėnesį, daugiau kaip prieš metus, parengėme pranešimą savo iniciatyvą. Ir tada galvojome, kaip bendrai įvertinti E, sveikatos technologijas ir prieigą prie e, sveikatos produktų, vaistų. Tada kalbėjome apie tai, kokią papildomą vertę pacientams galėtumėm sukurti. Mano nuomonė, tai yra svarbiausias aspektas, nes pridėtinė vertė e, atneš naudos sergantiems žmonėms, pažeidžiamiems žmonėms, tiems, kuriems reikia pagalbos. Mes manome, kad Europos piliečiams reikia turėti galimybę greitai pradėti naudotis novatoriškais medikamentais. Kalbant apie ES masto bendradarbiavimą, turime pripažinti, kad visi paliečiai galės pasinaudoti tą sistemą, jeigu valstybės narys laisvanoriškai prisijungs prie DHDA tinklų. Laikas imtis e, žingsnių e, šioje srityje. Aš girdėjau iš Envi komitetų, iš daugelio kitų kolegų kad e, didžioji dalis, tarp kitko, ir mūsų e, kolegų e, bei interesų grupių sakė, kad Europos komisijos pasiūlymas yra priimtinas, nes tai yra pasiūlymas, kuriame kalbame apie visos Europos bendradarbiavimą DHDA srityje. Europos taryboje diskusijos vyksta gana lietai, reikia pasakyti. Ir aš norėčiau pabrėžti, tris svarbius dalykus, kuriuos e, buvau išskyrusi jau ir per praeitą diskusiją. Visų pirma, turime e, kalbėti apie didesnį skaidrumą DHDA procese. Visi e, svarbus duomenys turėtų būti skelbiami viešai, nes tik tokiu būdu mes galėsime sukurti pasitikėjimą sistemą. Kitas dalykas. Keletas visuomenės organizacijų ir socialiniai partneriai turėtų dalyvauti uh, šioje sistemo, šiame, šioje diskusijoje ir iš, pasiteikti savo pasiūlymus. Reikia pakankamo nepriklausomo finansavimo. Lobistai ir įmonės turėtų neturėti galimybės įtakoti e, HDA vertinimu. Vertinimo sistema turėtų būti nepriklausoma ir bešališka. Mano nuomonė, uh, Pranešėjas turėtų atsižvelgti į tuos tris e, pasiūlymus, nes mano nuomonė jie labai svarbus. EKR e vardu Dan Dalton, jis yra šešėlinis praneš, ką tik jį mačiau štai čia į salę. Prašau, žodis jums. Ačiū, pačiu laiku e, suspėjau įveikti Bruselio kamščius. Dėkoju ponui Buzoj už nuomonę, už pozityvę poziciją sveikatos technologijų srityje. Nemanau, kad daug diskutuoti čia yra apie ką. E, šis klausimas Europos taryboje bus kontroversiškas, nes sveikatos rytis visuomet yra labai delikati ir e, mes e, dažniausiai matome ginčius tarptų valstybių, kurios standartai žemesni ir tų valstybių, kurios standartai yra aukštesni. Turime kalbėti apie papildomą vertę terapeutiniams vaistams ir sveikatos technologijoms. Tuo požiūriu mes visi sutarėme. Biurokratijos mažinimas, bendrų standartų suvienodinimas e, pagerins e, e, gydimo sistemą ir tai atneš naudos visiems, taip pat naudinga mažesniems valstybėms narėms, nes taip jos gali vykdyti savus klinikinius tyrimus. Tačiau labai svarbu e, sukurti pasitikėjimą tarp skirtingų vertinimo institucijų, o tą padaryti nėra lengva. Nors mums šis reglamentas yra priimtinas, mes AKR e norėtume išskirti problemas dėl subsidiarumo. Kai kurie nacionaliniai parlamentai apie tai jau kalbėjo. Mes ypač turėtumėm kalbėti apie 8 straipsnių privalomumą. Pagal tai nacionalinės e, institucijos turės atlikti visus vertinimus vadovaudamosi uh, sveikatos technologijų sąrašu, kurį mes rengiame. Be to mes turime kalbėti apie sveikatos prietaisus, kuriuos e, įtrauksime į šį reglamentą. Taigi mes turime pasirūpinti, kad valstybės narės galėtų išlaikyti jau turimus griežtus standartus, o kitos valstybės, kuriuose to nėra, turėtų įvesti tokią sistemą, apie kurią čia kalbame. Tačiau jokių būdų neturime pakengti toms valstybėms, kuris e, ta apsaugos sistema jau labai griežta. Mes per darybę su kolegomis labai daug bendradarbiausime ir tikimės, kad pasieksime subalansuotą poziciją. Ačiū. Ačiū. Kitų frakcijų vardų niekas nenori pasisakyti. Jeigu Dita nori dar kalbėti Alde vardu. Ačiū. Ačiū, konė pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai už darbą. Alde bendrai remia Europos komisijos pasiūlymą ir tam, kad mes e, pagreitintume prieigą prie sveikatos technologijų, pasirinkome teisingą požiūrį. Turime kalbėti apie bendrus klinikinius tyrimus, o ne skirtingus tyrimus kiekvienoje valstybėje narėje. Turėtume nepamiršti, kad šis pasiūlymas yra rengiamas siekiant sumažinti administracinę naštą, o ne ją padidinti. Aš suprantu, kokia susidarė padėtis dėl diskusijų taryboje. E, valstybės narės nenori privalomų reikalavimų, nes valstybių narių vertinimo sistemos skiriasi. Kita vertus, e, klinikiniai vertinimai turėtų būti privalomi taip pat kaip e, ir nacionalinių HTA reikalavimai. Dėl to atsiras papildomo darbo. Būtų, sukurtume priešingų rezultatų, jeigu nustatytume privalomą e, bendrą vertinimą, bet suteiktume galimybę valstybėms narėms dubliuoti vertinimą arba net neatsižvelgti į bendrą HDA. Todėl aštunto straipsnio pakeitimai uh, kuriuose yra kalbama apie e, laisvanorišką bendrų tyrimų taikymą valstybėse narėse mums atrodo problematiškas. Tačiau aš suprantu, kad valstybių narių tikrinimo sistemos skiriasi, vertinimo sistemos nėra vienodos ir greičiausia reikės tų vertinimų mastą išplėsti, bet valstybėms narėms reikia numatyti galimybę lankščiai atlikti vertinimus e, nacionalinių lygmenių, kaip kad siūlo kai kurie kolegos. Pavyzdžiui, žiūrėkime į 118, 119 ar 106 pakeitimus. Tai gali būti žingsnis į priekį, nes e, tokiu būdu e, valstybės narės galės ir toliau tęsti HTA nacionalinės e, sistem procedūras, kaip kad pavyzdžiui vertinime. Dėl ALDE pakeitimų man iškilo labai daug klausimų dėl medicinos įrenginių nuostatų taikymo apimties. Europos komisija siūlo įtraukti medicinos įrenginius, kurie uh, E, yra patikrinami, tarp jų būtų ir in vitro mediciniai prietaisai. Šiuo metu e, jiems HTA nėra taikomas, ypač ligoninių sektorija, ir tai nėra daroma prieš kompensavimą didžiojo dalyje valstybėje narėje. Didžioji dalis sveikatos prietaisų savaime nėra kompensuojami. Jie yra e, įtraukiami į chirurginės intervencijos e, silti. E, kalbant apie bendrų klinikinių technologijų vertinimą medicinėms prietaisams, supraskime, kad e, sukursime bereikšmės, bereikalingos biurokratinės naštos, nes tokį vertinimą dėl kompensavimo e, vykdys tik tai kelios valstybės narės. Bendrai tai reikštų, kad turės būti vykdomi bendri klinikiniai tyrimai, kurių rezultatai negalės būti naudojami kompensavimo sprendimams priimti. Mūsų tikslas turi būti mažinti administracinę naštą, o ne ją padidinti. Todėl šio pasiūlymo tikslas įtraukti sveikatos prietaisus į dokumento taikymo apimti tik kertasi su mūsų tikslu. E, medicinos prietaisų vertinimas nuo medikamentų priskirimo sistemos e, labai skiriasi, yra tu skirtingi dalykai. Medicinos prietaisai dažniausiai yra e, naudojami derinant juos su kitais prietaisais, su įvairiais medikamentais, todėl jie turėtų būti vertinami pagal bendrą HTA sistemą. Pavyzdžiui, širdies stimulatoriams tikrinti turi būti speciali metodika nustatyta. Ir sveikatos medikai, specialistai turėtų būti e, rengiami darbui su tokiais prietaisais. Pasiūlyme apie tai nėra kalbama. Pasiūlyme yra, nėra žvelgiama į bendrą e, gydimo procedūrą ir tų procedūrų e, suvienodinimo stoką Europoje yra galvojama tik apie pačius prietaisus. E, nauji teisės aktai dėl medicinos prietaisų griežtesnio kontroliavimo, griežtesnių standartų jau yra patvirtinti, todėl dabar mes turime kalbėti apie efektyvumą, ne apie saugumą. Ir todėl siūlome, kad į dokumento apimti medicinos prietaisai nebūtų įtraukti. Čia sustosiu, pirmininkai, ir taip labai ilgai skaičiau ir uh, lauksiu tolesnio darbo su šiuo pranešimu. Much, uh, other, uh, my, uh... Ačiū. Ar Dar yra norinčių pasisakyti, panašu, kad daugiau šešėlinių pranešėjų žodžio neprašo, tad galime baigti šio darbo tvarkės punkto aptarimą, nebent e, pranešėjas norėtų kažką pridurti. Ačiū labai, norėčiau padėkoti visiems kolegoms. Kaip panas Daltonas sakė, na tai nėra kažkoks kontroversiškas klausimas, tačiau taip jis jautrus ir ir Envi komitetui svarbus, ir taryba taip pat su tuo dirba. Vienas iš dalykų galbūt tiesiog išbraukti tai arba tiesiog susiaurinti taikymo sritį, tai yra mano siūloma linija. Kita opcija būtų e, laikytis Europos komisijos pasiūlytos skripties. Na ir pažiūrėsime, ar bus galima pasiekti kažkokį kompromisą. Tad ačiū visiems. Tiek būtų komentarų iš mano pusės. Dėkoju. Kompromisiniai pakeitimai bus svarstomi Liepos 11-ąją. O dabar galime baigti šio darbo tvarkės punkto aptarimą ir pereiti prie balsavimo. Ir pirmasis balsavimas mūsų darbo tvarkėje yra skirtas e, e, europiniams e, asmeniniams pensijų produktams pranešėja Birgit Colin Langen. Tikiuosi, kad visi pasirengę balsuoti. Ir dėl 144 pakeitimo turėjome balsuoti, tačiau jis buvo atsiimtas, tad pradėkime nuo pirmojo kompromisinio pakeitimo, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų, pritarta. 261 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 262, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 263, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Manau, kad pasitikrinkime, balsuokime elektroniškai dėl 263 pakeitimo. Balsavimą baigiame. Rezultatas gana aiškus. Balsa, e, šis pakeitimas atmestas. 27 pakeitimas dabar. Kas balsuojate už, kas prieš. Ar yra susilaikiusiųjų? Pasitikrinkime elektroniškai. Balsuokime dėl 27. -ojo. Matau, kad vienu AKR nariu per daug balsavo. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. Dabar reikime prie 264. Jis atkrenta. 28 dabar, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 265, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 29 dabar, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Vis dėlto pastikrinkime dėl 29 pakeitimo, balsuokime elektroniškai. 29 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Atmestas šis pakeitimas. Dabar 266, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 267 atkrenta. Dabar einame prie Ne vis dėlto dėl 267 balsuojame, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dabar 30 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Ne, gal pasitikrinkime vis dėlto elektroniškai, balsuojame dėl 30. -ojo. Balsavimas baigtas. Pritarta šiam pakeitimui. Dabar 268, 268, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusių jų atmesta. 269, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime 269, balsuokime elektroniškai dėl šio pakeitimo. Balsavimas baigtas, atmestas šis pakeitimas. 33 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 34 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 270 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 35 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 271 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 272 už, prieš, susilaiko, atmesta. 273 už, prieš, susilaiko atmesta. 36. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 275 ir 37 kartų, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 276, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dabar antrasis kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 38 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 39 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime, balsuojame elektroniškai dėl 39 pakeitimo. Balsavimą baigiame. Atmestas šis pakeitimas. Dabar 278, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko. Galbūt ir dėl šio pakeitimo balsuokime elektroniškai 278. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. Dabar einame prie kito pakeitimo. 282. Kas už, kas. Tad 282, 282. Kiti Dėl kitų kompromisų balsuosime blokų. Tad 282, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 283, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 379 pakeitimas dabar. Čia Keletą puslapių dabar reikės peršokti. Ta 379. Ar visi rado šį pakeitimą? 379. Kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 380. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dabar 71 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 383, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Septyniasdešimt trečiasis pakeitimas dabar, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 73. -ojo. Balsavimą baigiame. Pritarta šiam pakeitimui. 74 dabar. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 75 kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 75. -ojo. Balsavimą baigiame. Pritarta šiam pakeitimui. Kitas pakeitimas atkrenta, tada dabar 76, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dabar 20 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 429 pakeitimas dabar. Ar visi rado reikalingą pakeitimą? 429. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Deja, ne, ne, visų, ne visų dokumentuose puslapiai vienodi. Mano dokumente tai yra 19 e, puslapis, kolegų dokumentuose tai gali būti 18 puslapis, nes šiek tiek skiriasi numeracija. Ar visi rado 429 pakeitimą? Tad dėl 429 balsuojame, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 91 pakeitimas dabar. Ne, 431 vis dėlto. 431 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 432 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitrinkime elektroniškai 432. pritarta šiam pakeitimui. Keturi, trys, šeši pakeitimas. Keturi, trys, šeši. Kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 28 kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Šimtas pirmasis pakeitimas dabar. Panašu, kad ponia Colin Langen turi žodinį pakeitimą. Šimtas pirmasis pakeitimas. Sarašė ta informacija nepateikta, galbūt norite perskaityti balsu savo siūlomą pakeitimą. um, we want to make in addition a detailed information. Mes tik norime įtraukti štai tokį papildomą. Detalį informaciją apie visus kaštus susijusius su produktais, informacinė procedūra susijusi su um, papildomomis sąlygomis ir nuostatomis susijusiamis su rizika. Toks būtų mūsų siūloma žodinis pakeitimas. Ačiū. Kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dabar 31 kompromisas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 509. 509 pakeitimas, porą puslapių vėl reikia peršokti. Ar visi radote reikalingą pakeitimą, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 511. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 510. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 512. Kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusių jų atmesta. 513. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 514. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 515. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 105. Kas už, kas prieš. Ar yra susilaikiusiųjų pritarta? 516. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 517. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 518. Dabar kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 106. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 519 už, prieš, ar yra susilaikiusių atmesta, 520 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime elektroniškai dėl 520 dabar. Balsavimą baigiame, atmestas šis pakeitimas. 521 už, prieš, susilaikė, atmesta. 107 už, prieš, susilaikė, pritarta. 522 už, prieš, susilaikė, atmesta. 523 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime elektroniškai. 523. Balsavimą baigiame. Atmestas šis pakeitimas. Dabar 524 ir 108, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 526, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusių atmesta. 109 už, prieš, susilaikė pritarta. 528 už, prieš, susilaikė pritarta Pasitikrinkime elektroniškai 528. Balsavimą baigiame. Pritarta šiam pakeitimui. 529, kas balsuojate už, kas prieš. Ar yra susilaikiusių jų? Pasitikrinkime elektroniškai. 529 pakeitimas. Balsuokime elektroniškai dėl šio. Balsavimą baigiame. Atmestas šis pakeitimas. 110 dabar kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 530. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Tad 530 pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimą baigėme. Atmestas šis pakeitimas. 111. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Penki, keturi, penki pakeitimas dabar, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusi jų atmesta. 5, 4, 6. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 117. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 117. -ojo. Balsavimą baigiame. Pritarta šiam pakeitimui. Dabar 547, kas už, kas prieš. Ką PP ten daro? Ar norite kažką pasakyti dėl 547? balsuojate prieš, taip atmestas šis pakeitimas, tad 548 dabar už, prieš susilaikę atmestą, 549 už, prieš susilaikę atmestą, 550 už, prieš susilaikę atmestą, 551, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. 118 dabar kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 552 kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 553 dabar kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 120 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 554 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 555 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 5, 5, atsiprašau, 122, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Galbūt pasitikrinkime elektroniškai, balsuojame dėl 122. Pritarta šiam pakeitimui, dabar 36 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Kad 38 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Šeši nulis penki pakeitimas dabar. Ar visi radote šį pakeitimą, kas balsuojate už? Ne, vis dėlto šis pakeitimas atkrenta. Tad einame tiesiai prie 606 pakeitimo, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 607, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 136, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta, dabar einama prie 43 kompromiso. Jam pritarta 617 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 128 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Šimtas trisdešimt devintasis dabar, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šeši šimtai dvidešimtasis, kas už ką APP apie tai galvoja. 620 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta šis pakeitimas. 621, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 622, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Pasitikrinkime dėl 622. Atmestas šis pakeitimas 623, e, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 624, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Nėra aišku, koks rezultatas, tad dėl 624 balsuokime elektroniškai. Balsavimą baigiame. Atmestas šis pakeitimas. 625, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmestas šis pakeitimas, dabar 626 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dabar 627 už prieš susilaikė atmesta, 628 už prieš susilaikė atmesta, 629 už prieš susilaikė atmesta, 142 Kas už, kas prieš, kas susilaikė pritarta. Dabar siūlyčiau eiti prie 630 pakeitimo, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 631, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 143, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 142, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Man atrodo, kad pritarta šiam pakeitimui, tačiau pasiti, pasitikrinkime dar dėl šio pakeitimo. Balsavimą baigėme. Atmestas šis pakeitimas. Dabar norėčiau paklausti, ar sutinkate dėl pono Selimovič pakeitimų balsuoti blokų? nuo 633 iki 639. Ne, 638. Tad nuo 633 iki 638. Įskaitant 638. Kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime elektroniškai, balsuokime dėl viso šio pakeitimų bloko. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimų blokas. Dabar 639, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dabar siūlyčiau eiti prie konstatuojamųjų dalių. 145 pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 146, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 147 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, 148 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, 150 kas už, 149 pakeitimas e, atkrito, kadangi 146 pakeitimui buvo pritarta. Ne, vis dėlto suklydau. 149 balsuokime dėl šio pakeitimo. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 150 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 151 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 152 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. Pirmas pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Antras, už, prieš susilaiko pritarta. Dabar vienas, penki, penki, kas už, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Vienas, penki, šeši, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Trečiasis pakeitimas dabar kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Ketvirtasis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Galbūt galėtume pasitikrinti, balsuokime elektroniškai dėl ketvirtojo pakeitimo. Balsavimą baigėme. Atmestas šis pakeitimas. Dabar siūlyčiau balsuoti dėl penktojo, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Šeštasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Septintasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 159, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko. Nėra aiškus rezultatas, tad balsuokime elektroniškai dėl 159. Balsavimą baigiame. Akivaizdu, kad pritarta šiam pakeitimui, tačiau kažkaip rankų tiek daug nemačiau. 160 dabar kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dabar 8 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 161 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Keletas pakeitimų atkrenta, tada dabar 166, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 167, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 168, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dabar devintasis pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko. Kokia socialdemokratų nuomonė šio klausimu? Devintasis pakeitimas pritarta jam. Vienas septyni trys, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 174, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 175, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 176, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 177, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. 177. Balsavimą baigėme. Pritarta šiam pakeitimui. 178, kas balsuojate už, kas prieš, Panašu, kad turėjome balsuoti dėl 11 pakeitimo prieš tai. Tad balsuokime dėl 11 pakeitimo. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dabar 178. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Vienas aštuoni nulis pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, ar yra susilaikiusiųjų atmesta. 197 pakeitimas, 197, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko. Panašu, kad pritarta šiam pakeitimui, pasitikrinkime vis dėlto elektroniškai 197. Balsavimą baigėme, atmestas šis pakeitimas. 201 pakeitimas, kas už, kas prieš, ar yra susilaikiusių jų pritarta. 202, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 203, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 207, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikinkime elektroniškai. 207. Balsavimą baigiame. Pritarta šiam pakeitimui. 208, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Du šimtai dvyliktasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Du šimtai tryliktasis, už, prieš, susilaikę, atmesta. Du šimtai keturioliktasis, už, prieš, susilaikę, atmesta. Du penkiolika, už, prieš, susilaikė, atmesta. 216, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 216 pakeitimo. Balsavimą baigiame, atmestas šis pakeitimas. 220 dabar, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 221 žodinis pakeitimas, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 222, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 226 pakeitimas dabar, kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 227, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 228. 228 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 229 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 230 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 231 už, prieš, susilaikę. Pritarta. 232. Kartu su 21 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 233 jis atkrenta. Dabar einame prie 240 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 241 už, prieš susilaikę atmesta. 242 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 24 už, prieš susilaikę pritarta. 243 atkrenta. 244, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 245, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. 245. Balsavimą baigėme. Akivaizdžiai pritarta šiam pakeitimui. Dabar siūlyčiau pereiti prie 25 pakeitimo. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta šiam pakeitimui. 246, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 247, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 248, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai. 248 pakeitimas. Balsavimą baigėme. Atmestas šis pakeitimas. 249 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 250 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 251 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 252 atkrenta. Balsuojame dėl 253, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 254 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 255 dabar. Ne, 255 atkrenta, tad 256. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta, man atrodo. Pasitikrinkime elektroniškai. 256 pakeitimas. Jau beveik baigėme. Balsavimą baigiame. Akivaizdžiai atmestas pakeitimas. 257 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 258 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo pritarta, bet pasitikslinkime. 258 balsuokime elektroniškai. Balsavimą baigėme. Atmestas šis pakeitimas. Ir dabar galutinis elektroninis balsavimas dėl viso nuomonės projekto. Balsavimą baigiame. Pritarta 28 balsai už, 5 prieš, 2 kolegos susilaikė, tad sveikiname pranešėją. Ar norėtumėte tarti žodį? Ačiū. Tik noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams. Tikrai gana sėkmingai dirbame kartu, tad ačiū už tai. Matau, kad Denis Dejong dar norėtų tarti žodį. Dėkoju, pirmininkė. Vakar jau apie tai užsiminiau. Tačiau tikrai norėčiau pasakyti, kad labai vertinu um, pranešėjos atliktą darbą. Turiuomenėje būtent vartotojų apsaugos klausimus. Vis dėlto mūsų frakcija kyla problemų, kalbant apie mm, šios nuomonės palaikymą, reikia pažiūrėti, kaip viskas dar susidėlios ekon komitete, reikia įvertinti pirmąjį ramstį pensijų klausimą, bet kuriuo atveju dėkoju mm, pranešėjai. Dabar perėsime prie kito balsavimo. E, viešųjų pirkimų paketas e, ir Karlos Skalio yra pranešėjas rengęs šį nuomonės projektą. Ir pane Valdim pateikė savo pakeitimus Envi vardu. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė pritarta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 21, atsiprašau, 29 pakeitimas. Tai yra žodinis pakeitimas. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti už suteiktą žodį, man atrodo, tai yra gana svarbus elementas. Valstybės narės jau nuo 14 metų prašė didesnio aiškumo dėl direktyvos įgyvendinimo ir dėl konkrečių išimčių. Ir mm, kalbant apie mm, sveikatos priežiūros sektorių, So, who's in favor? Who's against? Tad kas balsuojate už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas šis pakeitimas. Galbūt norite pastikrinti elektroniškai, tad Dėl šio žodinio pakeitimo kviečiu visus balsuoti. Daug žmonių, kurie aktyvavo savo kortelės, dėja kol kas nebalsavo. Tad balsavimą baigėme. Atmestas šis pakeitimas. Siūlyčiau perėti prie 29. Kas prie, už, kas prieš, kas susilaikė atmestą. 30 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. 33 kas už, kas prieš. Net 32 vis dėlto. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmesta. 33 kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmesta. Penktasis kompromisas dabar kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pritarta. Septynioliktasis kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pritarta. Siūlyčiau pereiti prie septintojo kompromiso dabar kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pritarta. 40 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmesta. 41 kas už, kas prieš, kas susilaikė. Man atrodo, pritarta šiam pakeitimui. Tad 41 pakeitimas balsuokime elektroniškai dėl šio pakeitimo. Balsavimą baigėme. Atmestas šis pakeitimas. Dabar šeštasis kompromisas. Kas balsuoti už, kas prieš, kas susilaikė. Pritarta. Aštuntasis kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pritarta. 53 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pritarta. 54 kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pritarta. 55 kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pritarta. 57 dabar kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. Devintasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. Dešimtasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. Tryliktasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. Vienuoliktasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. Dvyliktasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta. Pritarta 79 dabar, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pritarta 80 kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pritarta 81 kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 81-ojo. Balsavimą baigėme. Atmestas šis pakeitimas. 12 A kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pritarta. 87 kas už kas prieš kas, kas susilaikė pritarta. 88 kas už kas prieš kas susilaikė. Man atrodo, pritarta šiam pakeitimui, tačiau dar pasitikrinkime elektroniškai dėl 88-ojo. Balsavimą baigiame. Atmestas šis pakeitimas. 89-asis kas už kas prieš kas susilaikė atmesta. 90 kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmesta. 91 kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmesta. 92 kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmesta. 93 kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmesta. 9, 4, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta, 9, 5, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pritarta, 96 kas už, kas prieš, kas susilaikė pritarta, 97 kas už, kas prieš, kas susilaikė. Norėčiau pasitikrinti elektroniškai, balsuokime dėl 97-ojo. We close the vote. It is rejected. Balsuojame. Atmesta. 98. Kas už, kas prieš susilaikė priimta against, abstentions adopted. 102 už, prieš, susilaikė atmesta, 103 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 104 už, prieš, susilaikė patvirtinta, 105 už, prieš, susilaikė atmesta, 107 už, prieš, susilaikė, atmesta. 108 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 109 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 110 už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 111 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 112 už, prieš, susilaikė, atmesta. 113 už prieš susilaikė patvirtinta, 114 už prieš susilaikė patvirtinta, 115 už prieš susilaikė patvirtinta, 119 už prieš susilaikė atmesta, 116 už prieš susilaikė patvirtinta, 118 už prieš susilaikė patvirtinta, 119 už prieš susilaikė patvirtinta, 120 už prieš susilaikę atmesta, 121 už prieš susilaikę patvirtinta, 122 atkrinta, 123 už prieš susilaikę patvirtinta, kompromisas 14, kas už prieš susilaikę patvirtinta, toliau 129 už prieš susilaikę patvirtinta, 113, 30 e, patvirtinta, 131 atkrinta, šim, tada periname prie 133, už prieš susilaikė atmesta, 134 už prieš susilaikė patvirtinta, 135 už prieš susilaikė patvirtinta, 136 už prieš susilaikė patvirtinta atmesta, 137 už prieš sulaikę patvirtinta, inta 1 už prieš susilaikę patvirtinta, inta 2 už prieš atmesta, e, patvirtinta, inta 3 patvirtinta, inta 4, kas už prieš susilaikė patvirtinta, inta 5 už prieš susilaikė patvirtinta, inta 6 už prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas 15 už prieš susilaikę patvirtinta. 139 pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. Toliau periname prie antrojo kompromiso už prieš susilaikę patvirtinta. Ir trečiasis kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta. Devintasis pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. Tryliktasis už prieš susilaikė patvirtinta. Keturioliktasis už prieš susilaikė patvirtinta. Penkioliktasis už prieš susilaikė. Norėčiau patikrinti. Nematau praktiškai šiuo metu. Taigi dėl 15 pakeitimo balsuojam. Balsavimas stabdomas. Patvirtinta. 16 už. Prieš. Praktiškai nematau nieko <laughs> iš šitas vietas. Dar patikrinkime ir 16. Balsavimas stabdomas. Patvirtinta. 17 už prieš susilaikė patvirtinta, 18 už, prieš susilaikė patvirtinta, 19 už, prieš susilaikė atmesta. Ir tada perėmė prie pirmojo pakeitimo, už, prieš susilaikė. Patikrinkime pirmąjį pakeitimą. Balsavimas stabdomas. Atmesta. Ir Tada galutinis balsavimas elektroniniu būdu už visą dokumentą. Balsavimas stabdomas, akivaizdžiai patvirtinta, 28 už, 2 balsai prieš. Sveikinamėm pranešėją, pranešėjau, ar norėtumėte ką nors pasakyti. Ačiū pirmininkė, noriu tik tai padėkoti visiems šešėlėm pranešėjim už puikų bendradarbiavimą. Jis iš tikrųjų buvo uh, E, labai įdomus, labai naudingas. Taip pat noriu padėkoti Inte komitetui, kadangi jų pakeitimai vėlgi buvo labai tikslus, dalykiški. O kalbant apie aplinkos komiteto pakeitimus su kai kuriais aš sutinku, bet jie tiesiog nepateko į mano e, pranešimą, mano ataskaitos temą, pagrindinę temą, todėl aš juos atmečiau. Kągi, dėkui ir dabar galime perėti prie kito mūsų darbo tvarkės uh, punkto ir tai yra jaunimo mainai, e, kada e, panaudojame e, kitais tikslais negu Sąjungos muitinių kodeksas. Na ir taip pat turime didžiai taksus atstovų iš komisijos. Ponenė, žodis jums. Labai ačiū, labą rytą ir ačiū už suteiktą galimybę pristatyti šį pasiūlymą. Mes parengėme trumpą pranešimą, kurio mėginsime paaiškinti, kodėl komisija siūlo pratesti e, e, terminą naudoti. Mm, Mūtinės kodekso e, programas įskyrus, e, tai yra pratesti kitas programas įskyrus Mūtinės kodeksą. Ir mm, vėlgi, jeigu norėsite detalesnės informacijos apie mm, atskirus terminus, kuriuos mes siūlome, tai galėsime be abejo visą tai detaliau jums suteikti. Mes jau ir e, taip apkrovėme parlamentą diskusijomis apie sąjungos muitinių kodeksą, todėl muitų kodeksą, todėl e, būkite kantrus. Kaip jūs žinote, turbūt muitų kodeksas numato, kad visas skaitimasis duomenimis, visas duomenų saugojimas turi būti organizuotas elektroninėmis priemonėmis. Tačiau bandymas apjungti e, tiek daug įvairiausių IT sistemų E, į vieną sistemą buvo tikrai labai nelengvas uždavinys, todėl Mūtinių mm, kodekse nu, buvo numatyta galimybė panaudoti ir kitas alternatyves sistemas, ne vien tik tai pačią mūtinę mm, sistemą ir praktiškai tai turėjo būti leista daryti iki 2010 metų pabaigos. Tačiau į ką reikia taip pat atsižvelgti, kad e, informacinių technologijų sistemas galima buvo pradėti vystyti tik tada, kada buvo priimti tinkami teisės aktai. Tai yra 2015-2016 metai, kada e, buvo priimti delegavimo ir gyvenimo reglamentai. Na ir vienas iš pavyzdžių, kaip dabar e, SSI yra taikomas, tai yra pavyzdžiui ES e, kilmės statuso patvirtinimas. E, kitaip sakant, tai yra sistema, kur leidžia patvirtinti, kad tam tikros prekes yra pagamintos būtent ES. Ir čia dar e, galioja popierinė sistema, kol atitinkama sistema bus sukurta elektroniškai. Arba buvo galima taip pat naudoti seną elektroninę sistemą. Kitaip sakant, netgi kai nebuvo dar sukurtų atitinkamų IT sistemų, vis tiek galiojo šitas muitinis kodeksas. Taigi buvo sutarta, kad galutinis terminas 2010 e, metai, kuris numatytas 279 e, e, muitinės kodekso straipsnėje, yra visai tikėtinas terminas, ko gero visos IT sistemos galės būti realizuotos iki to laiko, taigi ką jūs matote savo skaidrėje, tai yra dabartinė sistema, dabartinė situacija. Ir tai yra vėlgi išdėstyta kitame straipsnėje. ICC valstybės narės sutiko darbo programoje, kurią patvirtino komisija, numatyti įvairius terminus, e, iki kada bus parengtos ruošti įvairios ID sistemos. Kalbame apie 17 sistemų, kurių dar trūksta. Ir matote, kad jos pavaizduotos pilkai, skaidrės apačioje. Tai yra nacionalinės temos, kurias turi gyveninti valstybės narės, o žalios ir raudonos yra transeuropinės sistemos, kurios taikomos visoms es valstybėms narėms ir kurios yra rengiamas, nusakyčiau, taip jau bendrame lygmenyje. Um žaliai pažymėtos yra neproblemiškos, o raudonos, kaip matome, ko gero negalės būti gyventos iki 2020 metų pabaigos, bet mes nesakome, kad jos bus atidėtos. Klausimas yra, kokia seka visą tai bus įgyvendinta ir galbūt kai kuris atvejais, pavyzdžiui, importo e, registravimo sistema e, bus paleista 21 metų kovo, užuot 20 už 20 metų pabaigoje pradėsiu veikti. Todėl mes nekalbame apie kažkokį labai ilgą terminų atidėliojimą. Yra keturios pagrindinės priežastis, dėl ko mes siūlome tos atidėjimus. Viena iš jų yra tai, kad 2020 buvo labai ambicingas tikslas visą laiką. Netgi tada, kai 2013 metais ICC teisės aktai buvo priimti, buvo kilę tam tikro bejonių, tačiau be abejo nuo kažko reikėjo atsispirti, kažko reikėjo pradėti. Ir niekas tada nežinojo, kiek toli pavyks mums pasistumėti. Todėl tada ta liko galioti iki pačiol. Taip pat e, taisyklės dėl deleguotų reglamentų panašiai buvo parengtos irgi tik tai tarp 2000. 14-15 metų. Todėl pradėti ruošti tas IT sistemas nebuvo įmanoma anksčiau negu 2015 ar 2016 metais. Dar viena problema, kurią mes suvokėme tik vėliau, buvo domenų harmonizavimo klausimas, kadangi, kaip jūs turbūt žinote, mes apsisprendėme su valstybėmis narėmis, o taip pat ir su prekybos bendruomenė, kurigi palaikė šį reikalavimą, kad reikėtų derintis prie e, WCO, tai yra pasaulinės muitų organizacijos. E, standartų ir be abejo tas derinimas, duomenų pateikimo ir pranešimo e, derinimas reiškia, kad praktiškai kiekvieną pranešimą, kiekvieną duomenų gabalą reikia permodeliuoti ir darbo krūvis tikrai stipriai išaugo. Na ir taip pat e, sekos nustatymas irgi buvo labai aktualius klausimas, kadangi visos 17 sistemų buvo E, vykdoma sinchronizuotai ir dėl to, jeigu nors vienoje iš jų atsirasdavo kažkokių trikdžių ar vėlavimų, tai negalėjo vystytis ir kitos sistemos. E, iš tikrųjų, kada kalbame apie tokias sistemas, kaip e, šios IT sistemos skirtos muitinių kodeksų įgyvendinti, kurios turi tarpusavėje sąveikauti, E, kur vienos sistemos duomenys gali būti panaudoti ir kitose sistemose, be abejo, tai turėtų užtikrinti galų galę ir duomenų saugumą, ir darbo palengvinimą, bet tai reiškia, kad tas sekos nustatymas turi būti labai griežtai išlaikytas, tam reikia daug laiko ir tiesiog vieną programą reikia kurti po kitos, derinanties tarpusavį. Yra šešios sistemos, aš jau užsiminiau, kurios turės šiek tiek būti, kurios turės būti įdėktos šiek tiek vėliau, vėluojant. Uh, Ir mes šias sistemas um, identifikavome su valstybėmis narėmis, su, su, su, su priekybinė bendruomenė e, ir pripažinome, kad iki 20 metų jų įdėk nepavyks, e, taigi tai derinama su daugiamečių strateginiu planu, kurį kasmet tvirtina valstybės narės, e, remintis taip pat ir e-muitinės sprendimais. E, kitaip sakant, tai yra stengiamas užtikrinti, kad visi palaikytų tą sprendimą ir kad būtų priimtas bendras sprendimas pirmiausiai vysti vieną, o ne kitą IT sistemą. E, ir priekybos generalinio direktorato komisijos tinkama grupė e, ne viename susitikime su valstybėmis narėmis aptarinėjo šios klausimus taip pat ir su priekybinio sektoriaus atstovais mes aptarinėme šiuos klausimus tam, kad sistemos iš tikrųjų būtų kūriamos taip, kaip planuota na, ir kad visi iš tikrųjų sutiktų su tokia siūloma tvarka. Kaip jau minėjau anksčiau, kalbam apie šešias temas. Vienas susijusi apie e, importo įvežimo deklaraciją, kita susijusi su eksportu, taip pat e, yra specializuotos sistemos automatiniam e, garantijų stebėjimui E, ir taip pat e, mūtinių procedūrų sutvarkymas e, importo tikslais. Na, be kita ko, importo dokumentų sutvarkymo sistema yra labai svarbi, kadangi tai buvo viena iš, vienas iš modulių, kuris turėjo stipriai supaprastinti mūtinės kodekso taikymą, palengvinti mūtininkų darbą. Ir buvo dėlių lūkesčių, tačiau dabar mūtinių kodekse, Sąjungos mūtinių kodekse, uh, E, kalbam apie, vadinamą, SASP, tai yra viena leidimą visoms procedūroms atlikti, mm, kuris dar labiau viskas supaprastintų ir tai praktiškai leidžia panaudoti arba nacionalinės IT sistemas, arba kai kuris atvejs netgi naudoti popierinius dokumentus, tačiau šiaip ar taip yra mm, jau dabar įdėktas tam tikras supaprastinimas ir kada šitas e, IT modelis bus e, įdėktas, tai tada be abejo mm, sistemos nauda atsiskleis pilnu mastu, tačiau to galima tikėtis tik tai 21 metais. Kalendorius pagal šitą planą kuris buvo paminėtas 2017 e, metais, tai yra daugiametis strateginis planas, numato štai tokią eigą, kaip matote, šalius, kurios sistemos, kurios jau bus tikrai paruoštos ir veikiančios iki 2020 metų, jau kai kurios iš jų veikia, geltonai pažymėtos tos sistemos, kurios bus uh, toliau kūriamos tarp 21 ir 23 metų ir kurių įdėgymas plačiumas tu jau turėtų prasidėti 21 metais. Ir toliau matome dvi raudonas temas, kurios, kaip numatyta, bus e, sukurtos ir įdėktos pačiame gale. Ir, e, taip sakant, konservatyvių vertinimų mes <clears throat> tikimės, kad jos bus sukurtos ir įdėktos per 23-24 metus. Ne, 25 metus. Na, tikimės, kad tai jau bus tikrai realūs terminai ir viską pavyks sukurti laiku. Taip pat, kaip matote, yra numatyta tam tikra seka, tam tikri specifiniai žingsniai, kadangi viena vertus iš tikrųjų svarbu užtikrinti kad būtų laikomasi nuseklumo, tam tikros reikiamos darbų sekos. Ir kada 278 e, ICC straipsnis bus patvirtintas, jo pakeitimai bus patvirtinti abiejų teisėkuros institucijų. Tik tada, kai šis straipsnis bus patvirtintas, bus galima imtis kitų e, teisinių žingsnių, nes mes norime, kad abiejose teisės aktuose nebūtų nenuseklumų. Ir taip pat mes tikime, kad labai svarbu e, būtų aiškiai pasakyti, kurios e, kuriuose sritise, kuriuose modeliuose dar galima bus naudoti toliau popierinę dokumentaciją, laikantis tam tikrų perinamo laikotarpio taisyklių, nes mums reikia prekybai numatyti tam tikrą nuspėjamumą. Ir aš visi turiu užtikrinti, kad e, bet koks prekybininkas galėtų pasižiūrėti į vieną kažkokį tai E, teisės aktą ir iš karto rastų ten susiekiamus e, duomenys, tai yra aiškiai žinotų, kuriai sistemai galima dar naudoti papirinę dokumentaciją, kurią jau kokią IT sistemą reikia naudoti. Taigi mes rūpinamės nuspėjimumu, teisiniu tikrumu ir e, stengiamės išlaikyti tinkamą seką. Na ir be abejo, tie dokumentai taip pat turi parodyti, kad e, darbas vyksta, kad mes jau nemažą darbo dalį esame užbaigę. E, to atidėliojimo pasiekmes mūsų požiūrių gali būti gana neženklios. Turint omeny, kad e, valstybės narės taip pat dar turės tas sistemas mm, kurti ir savo, savo pusėje, taip sakant, savo ruoštu ir mm, be abejo, ICC reikalavimai jau bus taikomi. Žinoma, būtų daug lengviau, jeigu visos IT sistemas būtų jau įgyventos, tačiau jau nuo 2016 metų gegužės mechanizmas neblogai veikia ir manau, kad ta laikinoji padėtis dar gali tęstis keletą metų. E, Tiesąkant, pasirinkimo mes ir nelabai turime ir mes tiesiog nesame pasirengę. Ir kai sakau mes, tai praktiškai turiuomenį ir komisiją ir valstybės narės, ir prekybininkus. Taigi, iš tikrųjų, tas tam tikrų žingsnių nukelimas šiek tiek toliau į ateitį yra labai svarbus aspektas. Daugiausiai vėlavimo yra susijęs su mm, atnaujinimais ir suderinimais. Taigi tam tikri duomenų elementai, kurie yra įvedami toliau, turės būti derinami, toliau automatizuotas, e, automatizuotas stebėsena e, galės būti gyventi irgi kiek vėlesnėme etape, tačiau mes aptarėme su valstybėmis narėmis ir matome, kad iš tikrųjų jie labai atsargiai kalba apie tas išsames garantijas. Ir taip pat prekybininkai, kurie yra gavę leidimus, e, pateiktas išsamesias garantijas. Jie irgi atlieka tam tikras užduotis, jie irgi dalyvauja stebėsinos mechanizme ir aš jau minėjau, e, kad e, automatiškas mūtinės procedūrų suvarkimas bus įmanomas per šią sistemą nuo 21 metų. <clears throat> Na ir dar vienas dalykas kas turėtų būti atimas su širdžiai, tai yra būtent e, poveikis, galimas poveikis biudžetui. E, kalbant apie sistemas, kurios bus įgyventos iki 20 metų pabaigos, biudžetas yra sutvarkytas, numatytas, e, paskirstytas ir viskas vyksta pagal planą. Na ir be abejo mes turime tam tikrų papildomų lėšų iš biudžetinio generalinio direktorato, e, dar dviejų papildomų sistemų techniniams specifikacijoms sukurti, jos bus įvyktos vėliau, tai yra automatinė eksporto sistema ir kompiuterizuoto tranzito sistema ir e, tam mes numatėme dar 7 milijonus papildomai. Tuo tarpu, kalbant apie kitas sistemas, kurios vėluoja, kurių ir kūrimas ir pritaikymas, dėgymas vėluoja, mes e, E, naujajame pasiūlyme dėl daugiametės finansinės perspektyvos laikotarpį nuo 21 e, iki 27 metų. E, įtraukėme ten atitinkamus išteklius šitam sistemams kurti ir tą pasiūlymą jūs turėtumėte matyti savo dokumentuose, kuriuos gavote. Mes turėtumėm būti pajėgus viską užbaigti ir parengti, net jeigu lėšų šiek tiek sumažinta Kaip jūs matysite, mes pateikėme du susijusius pasiūlymus svarstyti. Tai yra 2020 metų tesnio darbo programa, kuri yra glaudžiai susijusi su tuo ir nemaža dalis lėšų ten, šioje programoje. E, kaip tik skiriama IT sistemų kūrimui, nes tai yra kertinė prielaida, norint supaprastinti ir palengvinti priekybos procesus, o taip pat užtikrinti rizikos valdymą ir kontrolės galimybės. Taigi, tuo aš baigsiu, noriu padėkoti ir be abejo nedvėjokite užduoti klausimų. Kągi, labai ačiū. Ir dabar norėčiau ponui Selimovič, mūsų pranešėjai, suteikti žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Pradėkime labai aiškiai, kad iš tikrųjų tai yra teisės aktas, e, dėl kurio mes tikrai nenorėjome jokių problemų, mes norėjome, kad jis būtų sklandžiai primtas, mes norėjome, kad e, E, e, tol, kol įsigalios pilnai veikianti muitinės kodekso sistema, elektroninė sistema, toliau būtų galima naudotis papirinėmis procedūromis. Na, buvo numatyta galtinė data 2020 metai, iki kada pereinamojo laikotarpio nuostatos turėtų baigti galioti ir tik tai elektroninės priemonės turėtų būti naudojamos keičiantis e, informaciją tarp muitinės pareigūnų ir ekonominio operatorių. Tai būtų svarbi pergalė, norint sumažinti biurokratinę naštą kuri tenka ekonominiams operatoriams ES. Tačiau, kaip jau girdėjome, nors dauguma sistemų bus baigta ruošti iki 2020 metų, e, kai kurios iš jų bus parengtos tik tai iš dalies. Dėl to mums teko pratesti galtinį terminą tam, kad valstybės narės galėtų mm, naudotis papiriniais dokumentais tos sistemose, kur elektroninė sistema dar nebus parengta. Na ir be abejo, muitinės e, tarnyboms būtų rimtų problemų, jeigu iki 20 metų pabaigos tam tikrų elektroninių sistemų dar nebūtų sukurta, tačiau pagal įstatymą popierinių dokumentų naudojimas jau būtų uždraustas. Taigi aš palieku komisijai visą techninio paaiškinimo naštą ir paaiškinti, kodėl nebuvo įmanoma um, baigti visko iki numatyto termino, tačiau iš savo pusės aš galiu pasakyti, kad mes siūlome palaikyti komisiją ir iš tikrųjų leisti pratesti uh, viso darbo terminą, galutinį terminą iki 25 metų, tai yra 5 metam. Na, paaiškinimus jūs girdėjote ir aš manau, kad e, mūsų prioritetas turėtų būti vėlgi užtikrinti, kad e, perinama elektroninė sistema yra mm, užbaigta kaip galima greičiau, tačiau taip pat e, tai daroma nelabai paskubomis ir kad viskas atliekama tikrai kokybiškai. Nes mums e, kilo nuogastavimų, kad jeigu labai spausime terminais, tai iš tikrųjų valstybės narės savo namų darbus atliks paskubomis, gali atsirasti kompiuterinių klaidų, e, programos veiks nesklandžiai ir to mes mažiausiai norime. Na, be abejo, tenka primti e, dar vieną teisės aktą, kuris tęsia terminus E, tektų tęsti terminus, jeigu trumpintumėm juos, e, gali būti, kad ateityje tektų priimti dar vieną teisės aktą, todėl aš siūliau nejudinti to penkių metų papildomą termino. Tiesiog reikia stengtis, kad viskas būtų užbaigta iki galo ir manau, kad mes kaip parlamentas iš tikrųjų e, turime teisę reikalauti, kad kasmet man būtų pateikiama naujausia informacija. Ir na, taip pat tikiuosi, kad kolegos prisidės kuriant šį dokumentą. Ačiū Andrėja Švab ir APP frakcijos šešėlinis pranešėjas, bet aš supratau, kad vietoj jo tekstą perskaitys Roza Tun. Ačiū, jis šiandien negalėjo ateiti, bet jis atsiuntė man tekstą. Pirmiausia, dėl visos Europos sistemos terminų, nacionalinių eksporto eksporto sistemų, Andrėja sako, kad Europos komisija dėlse visų Europos sistemų sukūrimą Tuo pat metu 2020 m. terminas yra išlaikomas dėl nacionalinių importo ir eksporto sistemų atnaujinimo. Vadinasi, nacionalinių sistemų e, daugkartiniai pakeitimai sukels papildomų kaštų ir prekybai įmonėms, ir nacionalinėms muitinėms. Taigi, kaip Europos komisija išvengs e, būtinybės nuolat atnaujinti sistemas? ir tai e, pavėlins visos Europos e, sistemos sukūrimą. E, panašu, kad toks vėlavimas privers ir nacionalinės sistemas atnaujinti vėliau, nes tos sistemos yra tarpusavį viena nuo kitos priklausomos. Kitas dalykas - muitinių taisyklių nuoseklumas. Andrėjas pabrėžė, kad rezoliucijoje apie iššūkių ES muitinių kodeksą įgyvendinant uh, aprašyme Europos parlamentas kreipėsi į komisiją ir į valstybės narės, cituoju, parengti aišku, nuosi, aiškę, nuoseklę ir toli siekiančią strategiją bei kalendorių, kuris leistų užtikrinti, kad visi elementai reikalingi ES muitų sistemos įgyvendinimui būtų aprašyti atitinkamuose pasiūlymuose. Jie turi savo ruoštų turėtų būti priderinti ir pritaikyti dabartiniai prekybos e, politikos evoliucijai ir ES prekybos politikos darbotvarkiai. Baigiu citatą. Mes turėtumėm ir toliau stengtis e, parengti nuoseklų muitų instrumentą, papildomą perinamojo laikotarpio tarpio E, sistema turėtų būti numatyta. 2013 metais apie ją buvo kalbama, tada buvo patvirtintas ES muitinių kodeksas. Atrodo, kad ta sistema nepat, nesukuria aiškios, nuoseklios ir toli siekiančios strategijos muitų procedūroms, muitinių procedūroms. Todėl būtina užtikrinti, kad vėlavimas būtų uh, suderinta su kitomis sistemomis. Prisiminkime, kad e, sistemos yra tarpusavėje viena nuo kitos priklausomos. Ačiū Viržinį Rozier socialdemokratų vardu, bet jos nėra, todėl ponas Tarabela vietoj jos pakalbės. Ačiū. Aš e, kaip e, rezervo atstovas šiame dosie pasakysiu, iškelsiu mėlynąją kortelę. Aš pakeičiu Viržinį Rodier ir dėkoju uh, pranešėjai e, jos vardu. Jie atsiprašo, nes turi dalyvauti peticijų komiteto koordinatorių posėdėje. Buvo papriešta, kad turi gerai funkcionuoti ES mūtinių sąjunga. Tai yra ES vidaus rinkos vienas iš kertinių akmenų informacinė sistema yra e, būtiniausias jos elementas. Nepamirškime, kad ES muitinių kodeksas e, turi prisidėti prie muitinių sąjungos prisitaikymo prie 21 amžiaus iššūkių, nes e, matome, kaip smarkiai auga internetinė priekyba. Tuo pat metu ponė Rozier apgailestauja, kad komitetas turėjo pateikti tokių pakeitimų kodeksui ir kalbame apie 17 skirtingų informacinių sistemų suderinimą. Kalbame apie šios svarbios politikos e, svarbių trūkumų įtvirtinimą. Todėl ponė Rozier mano, kad dabar e, vienas iš mūsų prioritetų būtų kuo greičiau patvirtinti šį pakeitimą, kad vėliavimas nebūtų uždelstas, u, nebūtų per daug ilgas. Ponė Rozier e, E, nori, kad Europos parlamentas būtų e, deramai informuojamas apie komisijos, atsiprašau, veiklą. E, taip pat Europos parlamentas turėtų gauti informacijos apie tai, kaip veikia laikinosios priemonės, kurios jau yra patvirtintos ir e, turime įvertinti, kaip funkcionuoja naujos informacinės sistemos muitinių sąjungoje. E, Pone Rozė dėkoja pranešėjus Selimovič, e, frakcijų kolegoms pranešėjams ir ji yra pasirengusi su jais toliau bendradarbiauti. Ah Pamiršau pasakyti, kad pabaigiau kalbėti. Beaucoup, Mark. Labai ačiū, Markai. Daugiau norinčių pasisakyti šešėlinių pranešėjų nematau. Vadinasi, vėl suteiksiu žodį ponui Selimovič apibendrinimui. Have... Ačiū pirmininkė. E, Pasižymėjau viską, kas buvo pasakyta. Bus labai malonu su kolegomis toliau bendradarbiauti. Ačiū. Toliau. Matau, kad šiame dosijai yra numatytas toks grafikas Liepos 12 dieną projekto svarstymas numatytas komitete, e, balsavimas ir visa kita bus nuspręsta vėliau. Kitas darbo tvarkės klausimas - viešasis klausimas ES horizontalioji reglamentavimo teisinė bazė dėl e, nelegalaus turinio pašalinimo skaitmeninėje bendroje rinkoje. Turime siekti subalansuotos ir prognozuojamos bendros teisinės atskaitomybės sistemos internetinėms platformoms. Iš karto pereiname prie temos. So, uh, this hearing uh, has been requested. Šio klausimo prašė mūsų komitetas, jį užsakė mūsų komitetas, pirmininkų suiga jį patvirtino, biuras tą patį padarė. Klausimas organizuojamas atsižvelgiant į komisijos komunikatą dėl kovos su nelegaliu turiniu internete siekiant didesnės internetinių platformų atsakomybės. Europos komisija yra pateikusi rekomendacijas, kaip kovoti su nelegaliu turiniu internete. Norėčiau pasveikinti šiandienos svečius. Taip pat aš sveikinu visus, kurie mūsų klausosi internetu. Ši tema labai svarbi mūsų komitetui. Ir aš norėčiau pristatyti pirmuosius svečius. Kristina Angelopulus iš Kembridžo universiteto. Taip pat Joe McNemy e, iš Atri e, Dafne, Edri, atsiprašau, Dafne Keller yra iš e, Stanfordo universiteto ir Lordas Richardas Alanas, kuris yra politikos sprendimų, klau, klau, už politikos sprendimų klausimus atsakingas Facebooko pareigūnas. Norėčiau priminti gerbėmiams svečiams, kad kiekvienam yra skirta 10 minučių pasisakymui, todėl nedelsdama suteiksiu žodį e, poniai Angelopulus. Um, good morning. Labas rytas. Labai malonu šiandien su jumis susitikti ir dėkuoju organizatoriams už tai, kad mus pasikvietė. Kaip jau buvo pasakyta, esu Kristina Angelopolus, aš esu e, dėstytoja intelektinės nuosavybės tarptautinėje teisėje klausimais, dirbu Kembridžo universitete. E, ir šiandien manęs buvo paprašyta trumpai apžvelgti dabar galiojančias Europos taisyklės kovai su nelegaliu turiniu internete. Siekiant išsiaiškinti, gal, siekiant išsiaiškinti galimas, e, galimus pasiūlymus, sprendimus ateičiai ir atsižvelgti į tai, kokios įtakos padarė praėjusiais metais Europos komisijos paskelbta deklaracija dėl kovos su e, nelegaliu turiniu internete. E, Aš esu tikra, kad visi esantys šioje salėje žinote, yra pagrind, kokie yra pagrindiniai tų taisyklių akcentai ir aš tam labai daug laiko neskirsiu. Ir turbūt kai kurie iš jūsų žinote, kad dabartinė sistema yra pagrįsta vadinamosios elektroninės priekybos direktyva ir atitinkamomis nuostatomis, kurios leidžia ją įgyvendinti. Šiandienos diskusijos labui aš norėčiau pasakyti, kad svarbiausi vadinamieji saugėjų uostai yra uh, uždari. Jie leidžia kaupti informaciją, kuri yra apsaugoma nuo atsakomybės. E, e, trečiosios šalis tam tikromis sąlygomis tą informaciją gali naudotis. E, Tokiamis, e, tokiuose vadinamuose uostuose kaupiama informacija e, gali būti, e, gali būti naudojamasi tam tikrų žinių labai. Be to, elektroninės priekybos direktyvos 15 straipsnėje yra kalbama apie uh, pagrindinės stebėsenos prievalės. Aš norėčiau apie tai šiek tiek daugiau pakalbėti. Dėja, elektroninės priekybos direktyva nesuteikia labai aiškaus apibrėžimo, kas yra bendroji stebėsenos prievalė. 47 konstatuojo dalyje yra pasakyta, kad stebėsenos prievalės konkrečiais atvejais yra numatytos. E, daugiau informacijos apie tai, kas yra bendroji, steb, bendrasis stebėsenos draudimas, e, nėra E, pateikta. Reikia pasakyti, kad e, daug informacijos apie tai negalime rasti. Prisiminkime BAM ir Scarlet atvejus. Šiuo atveju e, jie buvo vis teikiami, bet daugiausiai jie būdavo siejami su autorinių teisų pažeidimais. Ir paskui paaiškėjo, kad interneto paslaugų tiekėjai turi numatyti filtravimo sistemas tai yra leidžiama pagal ES teisę. Teismas numatė, kad toks sprendimas turi leisti tarpininkams stebėti visus duomenys susijusius su visais vartotojais, kad būtų išvengta e, autorinių teisų pažeidimo ateityje ir tai būtų bendroji stebėsinos prievalė ir e, tam tikri draudimo elementai. Greta 15 straipsnio e, Europos teisingumo teismas tarp tarpinį, e, tarpinį atsakomybę įvertino kaip e, susikirtimus su pagrindinėmis teisėmis. Tarpinė atsakomybė šiuo atveju buvo susijęta su aukštesnio rango konstitucinėmis prievolėmis. Iš esmės tai susijęme su ES pagrindinių teisų pagrindiniais principais, iš esmės ES pagrindinių teisų hartija. Pagrindinės teisės teismo buvo įvardintos. Viena vertus buvo kalbama apie autorinių teisų turėtojų teisės, 17 hartijos straipsnė apie tai yra kalbama. Kita vertus yra aiškiai pasakyti, kad tarpininkų teisė e, turi būti neribojama vykdyti verslą. E, ir Hartijos 16 straipsnė apie tai yra kalbama. Ir galutinio vartotojo teisė į asmens duomenų apsaugą ir žodžio laisvę turi būti numatyta atsižvelgiant į Hartijos 18 ir 11 straipsnius. Šios analizės pagrindų teiksmas nusprendė, kad tokių pagrindinių teisių susikirtimo pašalinimui būtina ieškoti pusiausvyros, kad vienos teisės apsauga neproporcingai neiškreiptų kitų teisų apsaugos. Mm, teismas negalėjo suteikti tikslios informacijos, kaip tą pusiausvyrą pasiekti, tačiau buvo pasiektas pakankamai uh, geras sprendimas uh, mano minėtose bylose ir buvo pasakyta, kad pasiekti pusiausvyro šiandien nebuvo įmanoma ir todėl nėra pagrįstų priemonių uh, užkirsti kelio autorinės tei, autorinės teisėmis patvirtos informacijos skelbimų internete. Čia turime pasakyti, kad pagal naujas ES nuostatas kalbame apie nelegalios e, veiklos internete draudimą abstrakčiają prasme. Pagal tokią logiką tarpininkai jau yra gavę teismo sprendimą ir visi, kas nori iš pakartotinai skelbti informaciją, turi e, E, sutikti su tuo, kad jie bus papildomai kontroliuojami, stebimi. Pastaraisiais metais yra sukurta speciali strategija nelegalaus turinio internete, nelegaliam turiniu internete uždrausti. E, mes esame aiškiai pasakę, kad e, keletų atvejų Teisingumo teismo buvo patvirtinas Teismas priemė sprendimą, kad filtrai turi būti taikomi absoliučiai visai informacijai, kuri yra perdodama ir tai yra bendrosios stebėsenos principas. Nėra pasakyta, kurioje vietoje tie filtrai turėtų būti taikomi, ar teikiant naują informaciją, ar atnaujinant, pratesiant informacijos pateikimą internetu. Komisijos nuomonė pastaraisiais metais priimti sprendimai dėl nelegaliaus turinio internete yra pakankamai uh, E, veiksmingi, e, sukurtosios taisyklės atneša konkrečių rezultatų. Aš dabar nekalbėsiu apie komisijos dokumentų pliusus ir minusus, tačiau vis tik tai keletą pastabų reikėtų išsakyti. Visų pirma, ten yra kalbama apie tolesnės detalės, kaip e, informavimo ir kontrolės sistema veikia. Ir Bet to aš pati manau, kad uh, įkvepia tai, kad pati Europos komisija pagaliau pasirenka vertikalesnį požiūrį į nelegalų turinį internete. Uh, Komunikatas ir, ir komunikatas ir rekomendacija pripažįsta, kad skirtingą turinį reikia traktuoti juridiniu požiūriu skirtingai. Tuo pat metu tuose dokumentuose uh, ir nėra pasakyta, kad turinio išbraukimas, išmetimas iš interneto gali sukelti tokių pat problemų e, visais atvejais. Kitas dalykas, turime išsakyti ir keletą įspėjimų. Komisijos komunikatas ir rekomendacijos yra problematiškos tuo, kad abiejose yra siūlomas aktyvios tarpininkų prievalės. Yra kalbama apie automatiškus, automatiškai taikomus filtrus ir abstraktesnius filtrus nelegalios veiklos bendram identifikavimui. Kaip aš jau minėjau, e, tokios prievolės, ta, ta, tokių priemonių taikymo prievolė tarpininkams uh, E, gali kirstis e, su pagrindinių teisų hartija, tačiau elektroninės prekybos 15, direktyvos 15 straipsnė apie tai kalbama. Reikia pasakyti, kad abu dokumentai yra labai e, atsargiai suformuluoti, juose abiejose yra tik pasakyta, kad yra skatinamas fil filtravimo technologijų tolesnis, platesnis naudojimas ir turi būti daroma kuo daugiau, kad būtų patvirtintos aktyvios priemonės. Aišku, turi būti atsižvelgiama į teisinės priemonės, kurios yra neatsiejamos nuo prievalių nustatymo, vadinamųjų aktyvumo prievalių nustatymo. Mano nuomonė bus labai būtina pasverti juridinius aspektus susijusius su tokiais draudimais ar šalinimais. E, į visą tai turime atsižvelgti ateityje, kurdami naujus teisės aktus. E, rodikliuose e, turėtų, rodikliai turėtų būti siejami su aktyvumo prievolėmis. Reikia sukurti pozityves taisyklės tarpininko atsakomybei, tai būtų labai didelis žingsnis į priekį. Šiuo metu uh, yra suderintos taisyklės, kurios e, sako, kad e, atsakomybė už internetinį turinį yra ribota ir kai kurie tarpininkai negali būti už tai atsakingi. Aš tikiuosi, kad mano įžanga jums buvo naudinga ir jeigu jūs turėsite kokių klausimų, aš mielai juos atsakysiu. Ačiū. Thank you very much uh, for your uh, explanation and then we uh, go to our... Ačiū labai už jūsų pateiktus paaiškinimus. Dabar siūlyčiau pereiti prie Mm, pono Maknymi. Ir dabar žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti už jūsų kvietimą. Mes parengėme e, bendrą pranešimą su Europos tinklu kovojančiu prieš rasizmą ir tą pranešimą galite rasti prie salės durų. Aš pats dirbu su nelegalaus turinio klausimais jau pastarosius 20 metų. Ir uh, Per tą laiką, tiesą pasakius, niekada e, e nemačiau tokių um, realių e, rezultatų duodančių pastangų įvertinti situaciją. 2014 metais buvo parengta ataskaita, tačiau jos rezultatais neįtin buvo pasinaudota, kalbant apie naujausias iniciatyvas. E, nelabai buvo vertinamos ir savanoriškos um, bendradarbiavimo priemonės, mechanizmai. Akivaizdu, kad trūksta iniciatyvo šioje srityje ir trumpai norėčiau dabar paliesti tris klausimus. Interneto įmonių vaidmo mūsų bendruomenėje, kova su nelegaliu turiniu, taip pat valdžios institucijų vaidmo kovojant su nelegaliu turiniu Reikia taip pat kalbėti ir apie mokslinius tyrimus, kurie padėtų siekti pažangos, sprendžiant su nelegaliu turiniu susijusias problemas. Pradėsiu nuo interneto įmonių vaidmens. EPP pirmininkas e, Martinas Weberis e, minėjo, kad Tai neretai reiškia, jog itin daug galios yra suteikta vienose rankose. Pavyzdžiui, įsivaizduokime Google svetainę. Tiesa yra tai, kad nėra kažkokių saugiklių, kurie padėtų apsisaugoti nuo politiškai grįsto turinio. Google e, nekarta buvo ištrynusi, pavyzdžiui, iš moterų aktyviščių grupės um, paskyrą iš interneto, buvo ir kitų bandymų kontroliuoti YouTube svetainės turinį. E, Pavyzdžiui, ir parlamente vykusios diskusijos dėl eksporto kontrolės buvo pašalintos iš YouTube svetainės. Tad tikrai gana paprasta e, taip kontroliuoti turinį. Man atrodo, kad reikėtų šiuo atveju taikyti didesnį spaudimą, e, viešųjų ryšių įtaką ir Kartais pritrūksta tų mechanizmų, kaip užtikrinti, kad teisėtas turinys nebūtų pašalinamas, kad viskas vyktų skaidriau. Kalbant apie komisijos rekomendacijas, e, jos tikrai įkvepiančios ir e, komisija tikisi, kad pačios įmonės sukurs reikalingą pusiausvyrą, kad bus naudojamasi teisų gynimo mechanizmais. Vis dėlto 13 rekomendacijos dalyje taip pat yra kalbama apie sutarties teisę. Ir įmonės pačios turi teisę taikyti gana tokius pertiklinius ribojimus, jeigu ta e, teisinė sistema leidžia tai padaryti. Tad to pasakoje e, mes e, turime tikrai itin atidžiai viską apgalvoti, pažiūrėti, kaip tinkamai tas galios varstiklės pakreipti. Yra daug ir kitų įmonių, ne tik Google, ne tik Facebook. Ir nereikia reguliuoti interneto galvojant vien tik apie didžiosius žaidėjus. Vis dėlto e, tos įmonės vaidina svarbų vaidmenį. Reikia, kad sistema būtų tinkamai sukalibruota šiuo atžvilgiu. Reikia užtikrinti, kad E, veiksmai, kurių imasi interneto paslaugų teikėjai, nebūtų pertikliniai. Kalbant, pavyzdžiui, apie e, nusikaltimus prieš pažeidžiamas grupės, e, į tai turi reaguoti ir valdžios institucijos. Priešingų atveju bus kuriama nebaudžiamumo kultūra. Dabar pereisiu prie valdžios institucijų vaidmens. Ana Marija Koreca Bilt, jūsų kolegė, puikiai atliko savo darbą, rengdama Europos parlamento rezoliuciją e, dėl vaikų išnaudojimo direktyvos e, taikymo. Ir praėjusiu metu gruodį buvo e, pritarta šiai rezoliucijai didžiaja balsų dauguma. Man atrodo, atliktas kolegės darbas padėjo susidaryti tikrai neblogą įspūdį, kad komisija įmasi nepakankamų veiksmų, kad yra gana plaidi šioje srityje. Yra sakoma, pavyzdžiui, kad komisijos įgyvendinimo ataskaita nemini mm, statistinių duomenų e, susijusių su blokuotomis svetainėmis, kuriuose buvo vaikų išnaudojimo medžiaga įkelta, taip pat nėra įtraukta statistika ar gauta informacija buvo perduota teisėsaugos institucijoms, ar jos ėmėsi kažkokių veiksmų. Taip pat nebuvo pateikti statistiniai duomenys dėl e, dažnumo, kaip e, dažnai tokie duomenys, e, kurie buvo saugoti internete, buvo panaudoti teisės saugos institucijų tolesniems veiksmams. Tad tikrai kyla nemažai klausimų, kas apskritai yra toje ES komisijos įgyvendinimo ataskaitoje. Europolo reglamentas numato, kad Europolas gali reguliuoti turinį, kai vykdomi sunkus nusikaltimai. Tačiau įdomu, kodėl priimamas sprendimas dėl turinio susijusio su sunkiais nusikaltimais ir e, viskas paliekama savanoriškam interneto paslaugų teikėjų įsikišimui ar sprendimui. Dabar dėl teisėsaugos perspektyvos taip pat norėčiau kai ką pasakyti. Komisija, e, reaguodama į parlamento klausimą, patvirtino, kad e, tiesą pasakius neturi įsivaizdavimo, kiek dažnai ataskaitos dėl neteisėto turinio yra tyriamos. Ir pats pasitikslinau su Europolu ir galiu pasakyti, kad nėra jokių saugiklių, kurie padėtų užtikrinti, kad įrodymai nebūtų ištrinami paslaugų teikėjų, kai jie imasi sav vadinamų savanoriškų veiksmų. Kalbant apie dabartinę padėtį, Europolas išsiunčia pranešimą susijusi su um, sunkiu nusikaltimu interneto paslaugų teikėjų, tačiau nėra pateikiama jokių instrukcijų, kaip reikėtų saugoti atitinkamus duomenys. Komisija tiesą pasakius net negalėjo atsakyti į klausimą, ar um, um, toks um, Europolo pranešimas atitinka konkrečiai žinias ir uh, Dėja, taip yra sprendžia, sprendžiami sudėtingi nusikaltimai, tačiau reikia žiūrėti, kaip būtų galima situaciją patobulinti. Labai svarbu, kad būtų vadovaujamas įrodymais grįstų požiūrių. Reikia tris pagrindinės kryptis nubrėžti ir vienas tikslų būtų, jog būtų užtikrinta, kad laikomasi Hartijos 58 straipsnio, kad kasdienėje praktikoje yra taikomos tos nuostatos, kad nebūtų taip pat ribojamos pamatinės teisės. Labai svarbu atlikti tyrimą susijusi su e, poveikiu, įskaitant ir žmogaus teisės, pamatinės teisės pažiūrėti, kokią įtaką tai darys. Reikia pažiūrėti ir į tą 20 e, metų patirtį susijusią su savanoriškomis priemonėmis, kas puikiai veikia, kas neįtin gerai veikia. Ir tada vadovautis tokiu pagrystų požiūrių, e, vadovautis taip pat nenumatytų atvejų priemonėmis. Kol kas viso to nėra, nėra nenumatytų atvejo plano, nėra um, įrodymų rinkimo. Uh, Tiesiog visi duomenys, kurių prašoma e, komunikate ir rekomendacijose, tai tiesiog prašoma nurodyti, e, kas ir kaip greitai buvo ištrinta. Niekas nežiūri, koks buvo poveikis, kokios priemonės buvo taikytos. Tiesiog norima, kad greičiau būtų pašalintas netinkamas turinys, tačiau tai nėra holistinis požiūris. Man atrodo būtina mokytis iš savo patirties. Reikia siekti tinkamos teisų pusiausviros Komisijos komunikatas ir rekomendacijos dėje nėra pagristi tvirtais įrodymais. Dabartinės priemonės turi būti įvertintos žvelgiant į jų patvarumą, proporcingumą, patikimumą. Reikia imtis reikalingų žingsnių, kad ši politika būtų tinkamai sukoordinuota. Dėkoju. Dabar siūlyčiau pereiti prie panios Dafnės Keller iš Stanfordo universiteto. Aš turiu parengusi skaidrės, norėčiau organizuoti, padėkoti organizatoriams už tai, kad e, pakvietė mane į šį renginį. Aš dirbu su e, neteisėto internetinio turinio klausimais jau kurį laiką ir taip pat Stanfordo universitete dirbau panašia kryptimi. Sesijos pavadinimas yra arba, sakykim, taip, horizontali tema šitos sesijos yra gerai prengta, kadangi iš tikrųjų tarpinė atsakomybė yra kur kas e, dažniau pasiteikins reiškinys teisėje. Įstatymai yra susiję taip pat su tais, tais klausimais, kurie <clears throat> paleidžia tą atsakomybės mechanizmą. Tačiau kitą vertus nereikėtų pamiršti ir vertikalaus metodo, kur kalbam apie kitokią atsakomybę. E, dėl įvairiaus turinio. Na ir, sakykime, vėlgi matau, kad nelabai norime įsklausyti techniką. Tarkim, vaikų išnaudojimo atvejai, jie labai dažnai e, išskiriami įvairios teisinės sistemos. Taigi, tarpinė atsakomybė paprastai yra susijusi su trim politiniais tikslais. Kaip jau buvo sakyta, yra e, didelė tendencija, kad viskas e, nukreipiama tik į pirmąjį tikslą. Taigi pirmiausiai kalbam apie e, neteisėto turinio išėmimą iš interneto. Toliau reikia taip pat nepamiršti, kad teisėtas turinys neturi būti išimtas. Ir galų gale dar yra techninės inovacijos ir ekonominis augimas paskutinis aspektas. E, aš jį linkusi praleisti, tačiau kalbėsiu daugiau apie tas pirmasias temas. E, pirmiausia apie tai, kaip e, kai kuris atvejais nepavyksta apsaugoti e, tam tikrų vartotojų grupių ir tas gali turėti rimtų pasiekmių tiek ES konvencijos, tiek Pagrindinės žmogus teisų konvencijos kontekste. Taigi, kalbant apie neteisėtą turinį, jūs turbūt apie tai daug girdėjote, tai yra visiškai akivaizdus dalykas, visiškai suprantama, kodėl tarpininkai vaidina šiame procese svarbu vaidmenį ir kodėl e, kai, kurios, e, kai kurie galiojimai perkeliami į platformas, kadangi iš tikrųjų reikia tam tikrų technologinių priemonių, reikia tam tikrų platesnių galimybių, negu kartais prisivartotojai gali jomis naudotis. Mm, neklausomais techniką galiu atgal keisti skaidrės, bet ne į priekį. Taigi, kalbant apie, taip pat noriu pakalbėti apie teisėto turinio apsaugą internete. Ir vėlgi reikia e, aiškiai deklaruoti, kad iš tikrųjų blogai parengti tarpinės atsakomybės įstatymai e, priverčia dažnai įvairias platformas tiesiog pašalinti taip pat ir visiškai teisėtą ir gerą turinį. E, <clears throat> Na ir iš tikrųjų mes žinome, kad šios problemos kyla dėl žmogiškų klaidų, daugumą tyrimų būtent tai ir atskleidžia. Taip pat mes matome, kad vis daugiau problemų kyla dėl filtravimo klaidų. Ir čia paminėjau dvi studijas, du tyrimus. Tačiau, tiesą sakant, reikėtų pasakyti, kad e, šią temą informacijos gana trūksta, yra tam savočkas vakumas. Ir iš tikrųjų gana keista, kad uh, E, neturėdami pakankamai surinktų duomenų apie pasiekmes, apie efektyvumą, mes e, dabar labai rimtai svarstome, kaip tą filtravimo procesą reikėtų stiprinti ir išplėsti. <clears throat> Taigi, išėmimo pasiekmes labai dažnai yra svarstomos kaip e, tam tikrų saviraškos ar informacijos teisų pažeidimai, dažnai taip ir nutinka. Tačiau, vėlgi, tai yra gana išoriškas, gana formalus problemos konstatavimas. E, kadangi iš tikrųjų didžiulės mūsų gyvenimo, didžiulė mūsų gyvenimo dalis vyksta dabar internete, o mūsų vaikų turbūt dar didesnė dalį tai sudarys ir e, tam tikrų sąskaitų pašalinimas, uždarimas, išėmimas ir panašiai yra iš tikrųjų kur kas daugiau negu tiesiog saviraškos laisvės e, apribojimas. Tai gali sužlugdyti verslo veiklą Mes žinome, kad, pavyzdžiui, kada konkurentai pasinaudoja e, suklastotais kaltinimais ir pasistengia sužlugdyti e, savo konkurentus būtent internete, uždaromi jų tinklalapį ir panašiai. Taip pat mes žinome ir vartotojų problemų. Mes žinome, pavyzdžiui, vieną afroamerikietę, kuri Facebook'e buvo atsitiknai užblokuota dėl to, kad jinai pateikė ten medžiagą apie žiaurų rasistinį išpolį prieš jos vaikus. E, Facebookas užblokavo ir jinai taip pat suprato, kad į daugelį kitų paslaugų jinai negali taip pat įsiregistruoti, kadangi per Facebook registraciją jinai buvo prisijungusi prie daugelio kitų e, internetinių paslaugų. Taip pat tai gali padaryti didžiulį poveikį privatumui, mūsų asmeniam bendravimui, tai yra tiesioginiam susrašinėjimui e, tokiems, tokiams programėlės kaip WhatsApp ir panašiai. E, e, nes iš tikrųjų dabar labai daugelis e, tokių surašinėjimų labai glaudžiai susiję su platformomis, gali būti, iš kurių jūs galite būti pašalinti. Na ir taip pat e, e E, kartais e, būtent per tas platformas policija gali, sakysim, atlikti tokį duomenų rinkimą, kuris atskirose valstybėse jų teisė tiesiog būtų ribotas. E, na ir kalbant apie pačių platformų pastangas kovoti su smurtiniu ekstremizmu, būtent pašalinti medžiagą, kuri laikoma teroristinė, mes žinome, kad vėlgi įvairiuose kontekstuose kai platformos turi tam tikrų finansinių paskatų pašalinti nelegalų turinį, jie kartais sąmoningai ir klaidingai taip pat pašalinė dalį turinio, kuris nebūtų toks jau neteisėtas. Kalbant apie kovos terorizmą, pavyzdžiui, vėlgi E, ypatingai ta klaidos tikimybė didelė, pavyzdžiui, žmonėms, kurie bendrauja arabų kalbą, kurie kalba apie tokius dalykus kaip JAV, tarkim, karinė intervencija Irake ir panašiai. Iš tikrųjų, yra gana aiškios grupės, kurios gali patirti diskriminaciją, kurios gali nukentėti. Nu, ir taip pat tai gali paveikti teisingumą, nes, pavyzdžiui, Sirijos archyvas, kuris yra vėlgi žmogiškų teisų gynėjimų, gynėjų pastanga dokumentuoti visokius atvejus, e, jie patiria problemų, nes labai dažnai iš YouTube būtent yra pašalinami jų, jų video filmukai, nes tai tiesiog yra filtruose atpažįstama kaip smurto kurstimo medžiaga, kaip kažkokia tai smurtinė filmuota medžiaga ir panašiai. Taigi, iš tikrųjų, susirūpinimo kyla ir nemažai. Na ir galų gale yra viešosios tvarkos ir saugumo klausimai. Vėlgi, pavyzdžiui, motivacija, kad platformos šalintų tam tikrą turinį. Ir susijęs su be abejo siekiu išsaugoti saugumą ir užkirsti smurto kurs, kelią smurto kursimui. Tačiau esama taip pat e, tam tikrų rodimų, kad kai kada toks bendras požiūris gali duoti priešingą efektą, taigi reikėtų kur kas labiau specifinės priemonės taikyti. Na ir e, kalbant apie priemonės, kurias pasiūlė komisija, vėlgi filtrai yra galingi instrumentai, bet taip pat ir nelabai lankstus instrumentai ir iš tikrųjų matome, kad bent jau reikia papildomų tyrimų. Toliau e, žmogiškoji peržiūra. E, kaip papildymas filtrų atliktam darbui yra reikalingas. Be abejo, žmonės irgi daro klaidų, bet e, jie bent jau gali fiksuoti kai kurias klaidas, kurias e, padaro automatiniai filtrai. Na ir e, Taip pat mes, aišku, esame registravę ir ne vieną e, žmogišką klaidą, kur iš tikrųjų pažiūros ar kažkokia tai e, konkretaus tikrintojo pozicija nulėmė, kad buvo priimtas vienas ar kitas sprendimas. E, Na ir galų galia labai svarbu užtikrinti procedūrinę apsaugą, kad e, tie asmenys, kurie nukentėjo, galėtų kažkaip tai apeliuoti, apskūsti tos sprendimus ir pakovoti už savo teisės. Dabar esame tam tikrų galimybių, tačiau tas mechanizmas nepakankamai naudojamas ir vėlgi kai kurioms e, svarbioms kategorijoms tai gali būti net ir nepakankamas priemonės, nes pavyzdžiui, kaip e, mano minėti E, liūdėjantis video filmai, video medžiaga apie įvairius smurtinius nusikaltimus, pavyzdžiui, iš karo zonų. Dažnai tokie filmukai yra šalinami ir tai yra liudininkų nufilmuota medžiaga, kuri tiesiog yra priskiriama žalingai kategorijai. Taigi iš tikrųjų yra teisinių priemonių, kurios galėtų padėti situaciją pagerinti, pavyzdžiui, pilietinės visuomenės prieiga, akademinės bendruomenės prieiga e, prie e, videofilmų, kurie gali būti priskirti, sakykime, filmams pažymėtėms e, teroristinės medžiagos etiketę. E, tai būtų ko gero na, visai gera pataisa, gera korekcija, kuri leistų sušvelninti tą neigiamą poveikį. Na ir mm, vėlgi mes kartais tikimės, kad pačios platformos e, susidoro su to uždaviniu, ras sprendimus, tačiau realybė yra tokia, kad iš tikrųjų tai yra nepaprastai sudėtinga problema ir vargu ar pavyks rasti idealų sprendimą. Ir e, be abejo, e, šis, e, šita organizacija, kaip viena iš sprendimą priemačių institucijų, taip pat turi labai kruopšiai pasvarsyti, kokius sprendimus neprims. Kągi, ačiū. Toliau paskutinis kalbėtojas bus Lordas Richardas Alanas. Facebooko politinių sprendimų atsakingasis vadybininkas. Ačiū pirmininkai, ačiū, kad mane pasikvietėt. Šiandien aš norėčiau sutelkti dėmesį į keturias rytis. Visų pirma, elektroninės priekybos direktyvos efektyvumas e, platformų šeimininkų, savininkų e, požiūrių. Kalbėsime apie du dalykus - atsakomybę ir atskaitomybę, responsibility ir liability. Angliškai, kai kuriuose kalbose tas, tie du terminai verčiami tą vienu žodžiu, bet tai yra du skirtingi dalykai. Kitas dalykas - kalbėsime apie gynybos galimybės E, kaip mano kolegė ką tik kalbėjo. Kalbėsime apie ekspertų požiūrį ir paaiškinsime bendrai, kokiomis priemonėmis galime naudotis. Na ir galiausiai kalbėsiu iš, apie sprendimų prieimimo sudėtingumą. Manau, kad yra dalykų, kurie itin aktualūs ES vidaus rinkai. Mes čia kalbam apie nelegalaus turinio įvairovę ir jo apibrėžimą. Uh, nes e, labai sunku apibriežti, kas yra negalu, nelegalu Europos Sąjungoje. Labai sunku pasakyti tiksliai, e, kad vienas ar kitas elementas yra nelegalus, nes e, informacijos šaltiniai yra labai skirtingi. Elektroninės priekybos direktyva, pirmas dalykas, apie kurį norėčiau pakalbėti. Kalbame ne tik apie platformas, bet ir apie Europos žmonės, kuriems elektroninės priekybos direktyva yra labai gerai pažįstama ir svarbi pagrindas e, nustatyti e, gana nedidelės, nedidelius barjerus, nedidelės kliūtis žmonėms, kurie nori patekti rinką ir elektroninę priekybą vykdyti. Ir dėl diskusijos tuo pagrindu e, buvo, vyko. Kitas dalykas, mes turime galvoti apie griežtą atsakomybę ir kaip apriboti nelegalios medžiagos patekimą internetą. 500 milijonų piliečių per priekybą bendrauja elektroninės prekybos direktyvos dėka. E, mes suprantame, kad informacijos teikimas internetu nėra visiškai neribojamas. Internetinės platformos neša tam tikrą atsakomybę, kalbant griežtai juridiškai, nors e, ne visuomet elektroninės prekybos direktyva tiesiogiai apie tai kalba. Kodėl kita elektroninės priekybos direktyva pasiteisino? Todėl, kad dauguma žmonių e, galėjo, pradėjo plačiau naudotis internetinio prekybą ir tuo pat metu atsirado daugiau atsakomybės. Europos komisija ieškojo sprendimų, kaip apibriežti atsakomybę. Mes bandome išsiaiškinti, ar užtenka tos griežtos atsakomybės. Ypač kai kalbame apie vaikų saugą. Labai daug apie tai buvo diskutuojama. Atskiros verslo įmonės, pati komisija, gal net trys jos kadencijos rengė įvairiausias programas vaikų apsaugai internete ir buvo rasta daug įdomių sprendimų. Kova su terorizmu yra dar vienas rytis, kuri yra labai aktuali. Komisijos narys Avromopolus neseniai pateikė dokumentų šioje srityje yra pasiekta tikrai ženklios pažangos per trumpą laiko tarpą. Dėl neapykaitos kurstimo mes labai labai daug tuo klausimu dirbame su komisijos narė Jurova. Tai yra svarbus politinis klausimas ES, ypač išriškės per pastarosius dviejus, trejus metus. Komisijos narė Jurova su įmonėmis kūrė Elgesio kodeksą ir čia yra padaryta nemažai pažangos dėl intelektinės nuosavybės galime pasakyti, kad yra e, Europos lygmenių kuriami memorandumai, kurių pagrindų Europos įmonės vadovaujami. Kas čia yra bendro? Ogi tai, kad pramonė, politikai, ekspertai, uh, atitinkamoje srityje pilietinės visuomenės ekspertai, dirbantis, pavyzdžiui, kovos su terorizmu, vaikų apsaugos klausimais, gali tartis kartu, gali bendradarbiauti. Pavyzdžiui, jeigu pagalvotume apie seksualinį turinį, tai pamatytumėt, kiek daug pažangos yra padaryta, ne tik dėl apribojimų, bet dėl to, kad žmonės tiesiog supranta ir suvokia problemos mastą. Lygiai tą patį galim pasakyti apie teroristinę propagandą dėl mūsų pasirinktų gynybinių linijų. Nuo pat pradžios galiu pasakyti, kad elektroninės priekybos direktyva iš esmės veikia labai gerai, nes didžioji dalis uh, ES piliečių, milijonai ES piliečių naudojasi internetinė prekyba ir nieko nelegalaus neranda. Pažeidėjų procentas yra labai nedidelis. Bet jeigu pagalvotume apie rimtas grėsmės, tokias kaip vaikų lytinis išnaudojimas ar terorizmo kova, tai suprasime, kad net ir tas mažas procentas yra per didelis. Todėl turime galvoti apie prevencinių priemonių kūrimą, kad tas turinys visai nepatektų į internetą. Todėl ir kūrėme tas filtravimo sistemas, net ir nesant juridiniai dabartiniai sistemai. Pats paskutinis pavyzdys yra DNR filtras, kurį sukūrė Google ir kitos internetinės platformos. E, jos dabar leidžia užkirsti kelią vaikų lytinio išnaudojimo nuotraukų įdėjimų internetą. Apie jokį legalumą čia negali būti net kalbos. E, tokios nuotraukos visuomet yra nelegalios ir mes jas galime iš karto išbraukti. Apie jokią atsakomybę ar e, nusavybę negali būti net kalbama. E, tokioje srityje e, kaip ši yra dalykų, kurie yra savaime suprantami ir abejonių nekyla, tačiau yra sričių, kuriuose abejonių yra nemažai. E, kova su terorizmu yra kitas, kitas sritis, e, kur visi sutinka, kad reikia kovoti. Teroristinė propaganda, ISIS, Al-Qaeda, visa jų informacija yra išmetama iš interneto. E, Bet e, žinia yra daug kitų grupuočių, kurios nėra taip gerai žinomos. Netgi ISIS ir Al-Qaidos turinys patenka internetą įvairiausiais šaltiniais. Pavyzdžiui, trumpas e, vaizdo klipas per e, žinių laidą gali būti įterptas ir tokiu būdu paskelbiamas internete. Todėl mes turime labai atidžiai stebėti, kaip teroristinės grupuotės dirba. Kitas dalykas E, mes turime užkirsti kelią fiktyvių sąskaitų kūrimui internete. Kai tokios apsaugos priemonės jau yra pritaikytos, iš karto pradame galvoti apie kitą priemonę - atsiskaitimo sistemą. Kalbinė parama yra labai e, rimtas, e, rimtas klausimas. Pavyzdžiui, Facebookas, kiek žinau, dirba 48 skirtingomis kalbomis. E, ta įmonė yra pakankamai didelė ir turi resursų, bet nepamirškime, kad maža įmonė, kuri, pavyzdžiui, pradeda šiandien dirbti, e, kalbinės kliūtis gali būti labai rimtos, e, bandant filtruoti turinį. Ypač, kai kalbame apie šmeištą, apie neapykantos kurstimą, kur būtina suprasti niuansuotai kalbą, būtina gimtakalbių vertintojų viena iš sunkiausių sričių, ir aš čia grįstu prie sprendimų prieimimo kompleksiškumo, yra neapykantas kursimas. Tai yra vienas iš didžiausių mūsų uždavinių. Neužtenka išbraukti vieno ar dviejų žodžių. Mes kartais suprantam, kad užtenka net skirybos ženklus skirtingai sudėlioti ir humoras gali pavirsti neapykantos kurstimu. E, būtina suprasti pasisakymo e, toną, pasisakymo subtilybės. Tai yra labai rimtas mums uždavinys. E, be to, e, tos neapykantos kurstimas ES yra labai nevienodai pasiskirstęs. Taryba, pavyzdžiui, mums pateikė skirtingų neapykantos pareiškimų sąrašą skirtingose valstybėse narėse. Rezultatas labai skyrėsi. Kai kuriuose valstybėse iš to komisijos sąrašo visus e, radome internete, o kitose valstybėse buvo tik vienas ar du. Taigi e, tas problemas turime spręsti labai diversifikuotai. Kitas dalykas, labai sunku yra įmonėms aiškiai suprasti, kaip dirbti. Mes, būdami čia, galime įpirkti teisinę pagalbą ar gauti teisinę pagalbą. Bet jeigu įsivaizduokit, jūs norite internete dabar sukurti įmonę, esate naujas ES ir norite tenkinti visus reikalavimus, jums gali būti gana sunku. Reikės e, vadovų tam tikrų E, pirmiausia, tai turbus, e, turbūt tai bus teisinės gairės, e, kokiu reikalavimu ES turi būti laikomasi. Mes išviešinome visus ES standartus, nieko nėra slepiama. Ir jeigu reikia, įmonių atstovai gali kreiptis į mus ir mes galime pateikti visą sąrašą reikalavimų. Tačiau realiai tai nėra taip jau paprasta padaryti. Kitas svarbus elementas - gairės, kaip išsiaiškinti nelegalų turinį ir kaip jį pašalinti. Elektroninės prekybos direktyvoje apie tai labai daug kalbama. Vėlgi įvairovė čia didžiulė. Mes e, turime ES standartus, turime labai gerus prašymus iš teisės saugos institucijų, e, kartais jie yra suformuluoti labai konkrečiai, tačiau yra tokios tarpinės nelegalios medžiagos ir kartais mums būna labai sunku ją pastebėti, kaip iš tiesų pastebėti tą medžiagą. Uh, Dar pateiksiu e, jums vėliau komentarų, jeigu norėsite, bet pirmiau mielai išklausyčiau jūsų klausimų. Ačiū. Ačiū jums visiems keturiems už e, turinį, už pasisakymus atsiprašau. Aš e, pirmiausia dabar suteiksiu žodį Džiuran klausimo atsakymo dalis. Ačiū labai, man tikrai didžiulį įspūdį padarė jūsų pateikti pavyzdžiai susijęs su automatinė pašalinimo sistema. Ehm, ir tikrai įdomu buvo apie tai išklausyti. Tačiau taip pat ehm, man įdomu ir štai, kas skaičiau e, Bulgarijos Twitterio naudotojų pranešimą kurie skundėsi dėl to, kad jų paskiros yra užblokuojamos, todėl e, kad mm, e, jie yra identifikuojami mm, kaip mm, kažkokie tai Rusijos hakeriai, todėl kad naudojam, naudojama Kirilicos abecėlė. Ir be abejo, visi puikiai suprantame, kad ne visi, kurie rašo kirilica, yra rusai, arba ne visi rusai yra kažkokie tai taisyklių pažeidėjai, jeigu jau jie naudojasi internetu. Bet kuriuo atveju, kalbant apie algoritmus, ne visada viskas tiksliai yra nustatoma. Ir neretai pačios platformos, e, remdamosi savo paslaugų teikimo taisyklėmis, tuos algoritmus e, parengia ir netgi ir tie algoritmų kuriejai ne visada iki galo yra aišku, kaip buvo priimtas vienas ar kitas sprendimas vadovantis tuo algoritmu. Tad kalbant apie tokią aplinką, apie tokį kontekstą, įdomu, kodėl yra sakoma, kad reikia dar daugiau tų algoritmų naudoti. Pavyzdžiui, kalbant apie Facebooką ir kai Markas Zuckerbergas atsakinėjo į parlamento narių pateiktus klausimus, jis daugiausia kalbėjo apie algoritminį filtravimą, sprendžiant įvairiausias problemas, tokias kaip, pavyzdžiui, netikros paskiros, jų šalinimas Ir kalbant apie tą šališką diskriminaciją, tas klaidas, kurias daro algoritmai, Įdomu, kodėl mm, e, netgi didžiųjų įmonių atstovai siūlo tuos algoritmus kaip vienintelę alternatyvą. Dar įdomu būtų sužinoti, ką būtų galima geriau padaryti, jog būtų užtikrinama teisės viršinybė. Minėjote, kad žmogiškasis faktorius um, nėra problemos sprendimas. Pritariu tam, kad reikėtų harmonizuoti, suderinti teisės aktus Tačiau galbūt dar galėtumėte pasidalinti savo mintimis, kokie galėtų būti gerosios praktikos pavyzdžiais, kuriais mes, įstatymų prieimėjai, galėtume vadovautis. Dabar socialdemokratų frakcijos vardu. Pone Mici. Ačiū, dėkoju. Du klausimus. Norėčiau ponui Alenui pateikti pirmąjį savo klausimą. Jis kalbėjo apie Facebook skandalą e, kuris apėmė itin daug vartotojų. Norėčiau sužinoti, kaip įmonė ketina įgyvendinti e, savo planus susijusius su techniniu um, turiniu ir um, kaip bus pasinaudojama Cambridge Analytica paslaugomis ir kok, kok, kaip būtų galima užtikrinti, kad tas neteisėtas turinys bus pašalintas, o ne vien tik užblokuotas. Toks būtų pirmasis mano klausimas. Na, o kitas yra labiau bendro pobūdžio. Man atrodo, tai turėtų kelti nerimą mums visiems. Aš Guardian laikraštėje ką tik perskaičiau straipsnį. Jame kalbama apie tai, kaip animaciniai herojai, kuriuos itin mėgsta vaikai, tokie kaip Peppa Pig ir panašiai, yra panaudojami ne visai tinkami, nes, pavyzdžiui, Peppa Pig e, herojė yra um, naudojama įvairiose situacijose, ne tik animacijoje, e, kažkokiame da, smurto tu, turinyje. Ir tiesiog taip tarsi ta informacija yra įdėgiama į vaikų galvas. Suprantu, kad itin daug turinio, tiesiog šimtai valandų turinio kas minutę yra patalpinama į internetą, todėl neįsivaizduoju, kaip tai bus kontroliuojama. Įdomu, kaip bus sprendžiamos visos šios problemos. Dabar dėl savireguliacijos ir turi, skaitmininio turinio šalinimo. Man atrodo, kad niekada neįspręsime tų itin sudėtingų problemų susijusių su autorių teisų pažeidimais, su um, algoritmais, su um, įvairiomis um, reklamų įtakojamomis sistemomis. Tad įdomu, kaip ketiname apskritai sukontroliuoti tai, kas yra, man atrodo, nesukontroliuojama. Uh, tai daro įtaką ne tik visiems piliečiams, tai neigiamai veikia ir labiausiai pažydžiamus mūsų visuomenės atstovus. Jie neretai net nesuvokia, kokią įtaką jiems daroma, kad jiems yra kišamas tas neteisėtas, smurtinis turinys, sukeliantis depresiją. Ačiū. Pone Haranzova. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, Tikrai galiu pritarti kolegijai, kurie minėjo, kad labai svarbu rasti pusiausvyrą, kaip tinkamai kovoti su terorizmu, neapykantą kurstančiomis kalbomis, e, autorių teisų pažydimais. Tačiau iš kitos pusės taip pat reikia užtikrinti, kad būtų saugoma ir išraiškos laisvė. Kaip žinia, vyko gana um, intensyvios diskusijos dėl autorių teisų sistemos reformos ES ir būtų įdomu išgirsti jūsų požiūrį. Ar nemanote, kad geresnis būdas siekti tos pusiausviros būtų e, tinkamai informuojant, įmantis reikalingų veiksmų, reikalingų procedūrų, o ne vien tik o, tuos automatinius įkelimo filtrus naudojant. Dar vienas dalykas. Kuo skiriasi e, autorių teisėmis apsaugoto turinio filtravimas ir bet kokio kito turinio filtravimas? Dėkoju. Dabar Katrin Steiner, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti mūsų prelegentams. Labai džiaugiuosi, kad internetu transliuojamas mūsų posėdis, mūsų viešasis klausimas. Ir man atrodo, kad rytoj Teisės reikalų komitete taip pat bus apie tai kalbama, kalbant apie atsakomybę, apie bendrasias stebėsenos atsakomybės rytis. Tai yra ir. ir mūsų komiteto kompetencijos rytis ir taip pat teisės reikalų komiteto kompetencijos rytis. Ir šiandieną buvo daug kalbėta apie pusiausvirą. Jeigu pažvelgtume į tai giliau, pirmiausia kyla klausimas, kaip taip, neteisėtas turinys tai yra viena pusė, tačiau yra ir kita reikalo pusė tai yra laisvas internetas, išraiškos laisvė. Man atrodo, kad tą pusiausvyrą mes kaip um, teisėkuros institucija turime siekti užtikrinti. Reikia vadovautis tuo vertikaliu požiūriu, kalbant apie tarpininko atsakomybę, Man atrodo, apie tai būtų galima, apie tai būtų galima ir daugiau padiskutuoti. Nemažai prelegentų apie tai šiandieną kalbėjo. Jie taip pat minėjo tuos pagrindinius iššūkius, su kuriais susidurime. Ir tiesiog, kaip reikia rasti tą pusiausvyrą, kokiais pavyzdžiais būtų galima vadovautis. Nes žvelgiant į tai, kas vyksta čia parlamente, panašu, kad uh, bus pasirinktas kažkoks tai kraštutinumas, kuris nebus visiems primtinas. Tačiau viską reikėtų padaryti teisingai. Tai yra pasaulinės svarbos klausimas, jis svarbus ne tik mums, esantiems čia. Reikia ieškoti būdų, kaip spręsti tuos klausimus, kaip e, gauti visą reikalingą informaciją, kaip pasiekti tą jau mano minėtą pusiausvyrą. Tad įdomu um, Mm, ką apie tai rytoj pasakys Teisės reikalų komitetas. O ką būtų galima padaryti toliau? Man atrodo, neretai ištrinamas tas teisėtas mūsų piliečių turinys. Tai neturėtų vykti. Tad ačiū už e, jūsų šiandieną mūsų klausimui skirtą laiką. Labai džiaugiuosi, kad atvykote pas mus. Galbūt norėtumėte prisijungti ir prie Teisės reikalų komiteto posėdžio rytoj, pakartoti tai, ką sakėte šiandieną, tai būtų tikrai naudinga. Na, o kalbant apie Peppa Pig personažą, taip pat įdomu buvo apie tai išgirsti, tikrai nemažai iššūkių. Aš pati turiu vaikų ir baisu net įsivaizduoti, kokius kelius kartais pasirenka neteisėto turinio skleidėjai. Čia reikia kalbėti ir apie autorių teisų užtikrinimą. Kalbant apie skaitmininę ekonomiką, apie tai nekarta buvo kalbėta ir parlamente, ir tą autorių teisų klausimą taip pat reikėtų iškelti tarp prioritetinių. Pirmininkė, taip, man atrodo, tas tinkamas pusiausvėros užtikrinimas yra didžiausias iššūkis šiuo atveju. Todėl tikrai norėčiau pritarti kolegoms, kurie jau pasisakė. Dar vienas aspektas, kuris šiandieną nebuvo paminėtas. Tai yra tie skirtumai tarp finansinių pajėgumų, kuriuos turi įmonės. Didžiosios įmonės gali tokį nuolatinį patikrinimą vykdyti, nuolatinį testavimą Kai tačiau mažesniems įmonėms tai gali kelti nemažų sunkumų. Čia ir vėl kyla tas pusiausvėros klausimas, tai gali kenkti ir inovacijoms, tapti nemenka kliūtimi. Ir dabar norėčiau baigti šį e, klausimų pateikimo raundą. Suteiksiu e, žodį mūsų diskusijos prelegentams. Kas norėtų pirmas reaguoti į tai, kas buvo pasakyta? Ačiū, tikrai buvo įdomių klausimų pateikta. Na, nebandysiu susikoncentruoti ties kiekvienu atskiru klausimu, galbūt bendrai sureaguosiu į tai, kas buvo pasakyta. Nemažai pasisakiusių kalbėjo apie tai, kas būtų daroma, jeigu automatiniai filtrai neveiktų. Na dabar remiamasi e, pranešimais e, gristais sprendimais. Tai yra vienas iš būtų. Ir kalbant apie elektroninių paslaugų direktyvą, e, yra naudojamasi ta pranešimo ir pašalinimo sistema. Komunikatas dėl reglamento taip pat detaliau kalba apie šio režimo specifiką. Ten kalbama apie skundų mechanizmą, apie laiko terminus, tačiau uh, Mm, nemažai ten įsakytų komentarų yra tokio itin plataus pobūdžio. Kalbama apie tai, kad reikėtų atsižvelgti, į, kad reikėtų įvertinti, kas yra skubus pašalinimas. Taip pat kalbama apie įmonės dydį, apie e, turinio tipą, tačiau nėra aiškiai e, nurodoma, kas yra tas skubus informacijos pašalinimas. Galbūt e, nuo e, tikslesnio procedūrų apibrėžimo tokiu atveju būtų galima pradėti, reikėtų taip pat suderinti teisės aktus. Labai svarbu, kad įmonė žinotų, kaip vykdyti savo veiklą, koks turinys yra teisėtas ES, koks yra neteisėtas. Mano asmeninė nuomonė, vienas iš galimų sprendimo būdų, apie kurį kalbėjo ir kiti kolegos, tai yra tas vertikalus požiūris. Labai svarbu užtikrinti tą sąžiningą pusiausvyrą. Mm, tuo remiasi ir Europos teisingumo teismas, primdamas sprendimus savo bylose, ar žmogaus teisų teismas Strasbūre. Kalbant apie teismų praktiką, iki pačioliai, kai vykdavo tam tikri tokie pamatinių teisų susidūrimai, kurie buvo sprendžiami bylose teisme, pavyzdžiui, dėl intelektinių teisių, dėl um, išaiškos laisvės, dėl privatumo, dėl domenų apsaugos. Tai yra teisės, kurios privalo būti šimtų procentų apsaugotos. Labai svarbu rasti tinkamą pusiausvyrą, kad uh, abi pusės kuo mažiau nukentėtų ir kad būtų išsaugota teisė, kad būtų um, išsaugotas, apsaugotos tos teisės plačiaja prasme. Na ir nepaisant visų tų minusėlių, tai turbūt yra geriausias būdas padedantis užtikrinti tą reikalingą pusiausvyrą. Tačiau ji gali pasikeisti, jeigu kalbėsime apie tokias teisės, kaip pavyzdžiui, vaikų apsauga, ypač jeigu kalbame apie e, vaikų lytinio išnaudojimo e, vaizdus tai jau yra specifiniai atvejai. Ir e, manau, kad filtravimas tokiu atveju yra tinkama priemonė, nes svarbu, kad būtų skubiai reaguojama. Reikia užtikrinti, kad filtravimas vyktų e, darant kuo mažiau klaidų Net jeigu tos klaidos pasitaiko, na tai yra visiškai suvokiama, kalbant apie platų tokios veiklos mastą. Dar vienas dalykas. Kaip Žiūlė ir minėjo, a, dėl tų automatinių filtrų, ar norime, kad jie priimtų teisinius sprendimus mūsų vardu. Kaip be būtų, mūsų teisinė sistema yra pagrista žmogiškojų faktoriumi, e, sprendimų prieimimu, teismais, kuriais mes pasitikime. Nemanau, kad šiuo metu, ypač atsižvelgiant į technologijų plėtrą, e, kad būtų galima identiškai pasitikėti tomis automatinėmis sistemomis. Ačiū. That was, uh, <clears throat> me, that was a lot of... Na, iš tikrųjų, nuskambėjo daug labai gerų klausimų ir tam reikėtų labai daug laiko jeigu norėčiau atsakyti visus. Taigi trumpai dėl autorinių teisų direktyvos 13 straipsnis. E, praktiškai pakeičia apibriežti mm, teisų tiek, kad mm, tiesiog išstumia šitas terminas iš vartojimo ir tada iš tikrųjų e, Europos e, kompanijos jau praktiškai yra verčiamas bandyti gyvendinti e, teismo sprendimą tokiu būdu, kad būtų nepažeidinėjama kaip nekartą konstatavo Teisingumo teismas, e, žmogus teisės teismas pagrindinės žmogaus teisės. Tačiau iš tikrųjų teisės aktai taip nekuriami, negalima vienos direktyvos pridengti kitą direktyvą su visiškai kontroversišku prieštarančiu terminu. Ir Negalime bandyti kurti kažkokią tai direktyvą, kuri apeitų e, teismo sprendimus. Šiuo atveju tai Europos komisija neturėtų taip elgtis. Na, o kalbant apie platesnį problemų ratą. Internetas yra nuolat kintanti aplinka. Kad ir ką mes dabar bedarytumėm po kelto mėnesių, viskas bus visai kitaip. Kalbant apie nusikalstamą turinį, iš tikrųjų bus prisitaikoma prie uh, to, kad apeitų įstatymas ir toliau, tai kas veikia šiandien nebeveiks rytoj arba po keletą mėnesių. Todėl aš manau, kad svarbiausia yra užtikrinti labai kruopščius peržiūros procesus. Pavyzdžiui, Švedija 1996 metais įdėgė interneto blokavimo sistemą, kuri niekada nebuvo peržiūrėta. Ar veikia tas mechanizmas, ar jis yra kontraproduktyvus, mes neturime duomenų. Negalima internetą žiūrėti kaip kažkokį tai statišką, nekintantį objektą ir tikėtis, kad e, kažkokie tai spėjimai ir prielaidos, e, kas galėtų pasiteisinti, kas galėtų gerai veikti, e, kad visos tos prielaidos tebe bus teisingos dar po keleto mėnesių ir dar po daugelio metų ir panašiai. Europos teisė yra praktiškai bandymas e, peržiūrėti neproduktyvės pastangas, prisitaikyti, leisti bendrojams taikyti kažkokias į savanoriškas e, priemonės. E, na, aš tikrai rekomenduočiau paskaityti dar kartą komunikatą ir rekomendacijas ir reikėtų rasti bent vieną sakinį, kur būtų kalbama apie kruopščią gerai parengta peržiūra, kur leistų pristaikyti prie kenčios situacijos. Tokių sakinių tiesiog nėra ir taip nekuriama gera politika. Kalbant apie klausimą, kas būtų e, autorinių teisų, tarkim, išskirimas ir, ir, ir kitų dalykų, autorinių teisų pažydimų e, išskirimas ir kitų pažydimų išskirimas. Vėlgi šiuo atveju E, labai sunku prieš pastatyti autorinių teisų pažydinėjimus ir kažkokią tai kitokį nelegalų turinį. Pavyzdžiui, jeigu e, vaikų išnaudojimo atvejais yra kažkoks tai paikslėlis, kuris e, nuotrauka ar panašiai, kuri yra pakraunama internetą, vėlgi tai jau yra praktiškai būčiamas nusikaltimas. Ir dabar mesgi į viską žiūrime taip, tarsi prieinamumas yra vienintelė problema. Tačiau šiuo atveju taip tikrai nėra internete ir manau, kad ir komisija ir valstybės narės turi suvaidinti savo vaidmenį. E, pavyzdžiui, kaip ir buvo telefonika promusika e, byloje, iš tikrųjų turi būti rasta normali pusiausvyra tarp e, viena vertus tam tikrų būdžiamųjų ar persikėjimo priemonių ir e, kita vertus sveiko proto. Mes turime kropščiau atlikti savo namų darbus ir iš tikrųjų parengti tokias priemonės, kurios tiktų visoms susijusioms suinteresuotoms grupėms. Ačiū. Ir aš taip pat pasakysiu keletą žodžių apie persidengiančius, persidengiančias problemas su šiais klausimais. Na, aš, na, aš galiu pasakyti, kad mes neįtikino. E, Facebook atstovo pasisakymas ne todėl, kad kažkas yra blogai iš Facebook'o perspektyvos, tačiau kalbant apie e, poveikį visuomeniai, apie viešai aspektą. Be abejo, kalbam apie teroristinį turinį ir panašiai, tai taip, Facebookas irgi suinteresuotas, kad nebūtų teroristinio turinio jų puslapiuose. Taigi, jeigu jie e, kai kada pašalina tam tikrą kalbą, kuri, pavyzdžiui, yra visai teisėta, tačiau pažeidžia jų nusatytas e, paslaugos taisyklės, vėlgi neturi nieko stebinti, tačiau vėlgi e, visiškai ne tas pats yra, kai, tarkim, Facebookas naudoja savo algoritmus ir išima tam tikrą informaciją arba kai politikai nustato kažkokius reikalavimus. Aš manau, kad iš tikrųjų pirmiausiai įstatymo kuriejai turėtų sukrusti ir uh, pasidomėti, kaip galima būtų išvengti tų neišvengiamų problemų, kurios kyla, kada prasideda toks turinio filtravimas. Kalbant apie autorinių teisų direktyvą, autorinės teisės ir panašiai. Gal viskas labai supaprastintai atrodo, bet mane truputį širpinas 13 straipsnis, kadangi iš tikrųjų tas vertybių atotrukio, vertybių spragos argumentas, kuriuo grindžiamas, e, viskas praktiškai susijęs su pinigais. Kitaip sakant, e, kyla ginčas tarp didžiulių komercinių interesų abiejose šalise. Ir jeigu mes negalime išspręsti ginčo dėl pinigų, neperžiūrėdami pagrindinio interneto technologijos principo, tai ko gero yra kažkas tikrai labai blogai manau, kad dar daugiau teisinių nuostatų būtų tiesiog neproporcinga. E, negalima turbūt iš esmės peržiūrėti interneto veikimo principų vien tam, kad spręstumėm šitą problemą. Na, o kalbant apie skirtumus tarp įvairiausio turinio, keletas kitų kalbėtojų taip pat e, užsiminė apie pavyzdžiui, e, visuotinai pripažįstama e, žalą, kurią daro, tarkim, vaikų išnaudojimas, seksualinis išnaudojimas, e, jo atvaizdai ir stosie paveikslai ir panašiai. Na, vėlgi, kodėl? E, išskiriama šitas rytis be abejo, tai yra tas turinys, kuris yra na, visuotinai atpažįstamas ir visuotinai žalingas, niekam nekyla dėl to bejonių. Ne, nereikia diskutuoti apie tai Tai yra galų galia toks turinys, kuriame nėra jokio teisinio konteksto. Ir čia iš tikrųjų klaidos tikimybė yra labai nedidelė, jeigu, sakysim, kažkokie tai netgi algoritmai išiminės vaikų seksualinį išnaudojimą ir kažką tai e, labai atsitiktinai užkabins kažkokias tai pavienės nuotraukas ar panašiai, kurias irgi pašalins, na, iš tikrųjų tokiu atveju labai nedaug ir nelabai ką tas jaudina. Tačiau yra kitų e, labai žalingų taip pat informacijos kategorijų, e, kuris minėjo ne vienas iš pasakiusių. Ir šiuo atveju klaidos tikimybė gali būti kur kas didesnė, nes tai yra sunkiau apibrėžiamas rytis. Ir vis dėlto mes kalbame apie, tarkim, vėlgi potencialiai teroristinius e, raginimus, kursimus ir panašiai, arba e, kažkokią tai panašią informaciją. Na. Na, iš tikrųjų, šiuo atveju tai nėra unikaliai išskirtinė kažkokia tai informacija, kurią labai lengva būtų atpažinti ir kategorizuoti. Na ir e, iškraipimo, deformavimo klausimai e, yra dar sudėtingesnė kategorija, nes iš tikrųjų automatiškai atrenka na, beveik neįmanoma nustatyti, kur, pavyzdžiui, yra suklastotas turinys, kažkokie tai sumontuoti atvaizdai, pateikins neteisybę, o kur yra autentiška informacija. Ir mes turėjome ne vieną bylą, turbūt ir Ispanijoje, ir JAV, kur, tarkim, teko kreiptis į teismą, kad e, nustatytų iš tikrųjų, ar autentiški yra tam tikri katrai patalpinti internete, ar yra suklastoti. E, Sakykime, ir Argentina ir Indija savo konstitucijoje yra numatę teisę į štai tokios medžiagos pašalinimą kaip dargi mm, esminė žmogus teisė. Kalbėjome apie procesą, kalbėjome apie e, tam tikrus standartus, kas yra žinios, e, kaip, įvairių, kaip įvairias vertikalės galima atpažinti pagal mm, unikalius tam tikrus bruožus. Mančiau, kad bendras dalykas būtų E, didesnis skaidrumas. Ir čia nekalbame tik tai apie tam tikrus e, kažkokius tai statistinius duomenys, bet e, reikėtų kalbėti apie statistiškai statistinę medžiagą, dėl ko viena ar kita medžiaga buvo išimta. Na ir, pažiūrėjau, iš tikrųjų Jeigu mes kalbėjome apie vėlgi teroristinių tam tikrų tinklalapį šeimimą, aš manau, kad šiuo atveju ne, neveldu buvo užsiminta apie tai, kad kai kurios visuomenės dalis, tarkim, mokslinė bendruomenė ar panašiai galėtų turėti prieigą prie tokių šaltinių, bent jau, kad e, galėtų atlikti analizę, dėl ko tas turinys buvo išimtas, ar iš tikrųjų buvo teisėtai išimtas ir panašiai. Kita vertus, vėlgi kalbant apie e, finansinį naštą tikrai ne kiekviena bendrovė gali leisti savo kelis ar keliolika milijonų eurų investuoti į tokius dalykus. Tačiau pakalbėkime apie kitą dalyką, pakalbėkime apie bendrovės, kurios e, kai kada e, licencijuoja būtent e, filtravimo sistemas, nes kyla pavojus, kad vėlgi E, tos sistemos pasens ir faktiškai dalis smulkių bendrovių gali tiesiog būti įtrauktos į na, tokius techniškai neįmanomus ir finansiškai nepakeliamus modelius. Ačiū. <clears throat> Na, aš pabandysiu grįžti prie pirmo klausimo, kodėl algoritmai. Iš tikrųjų, kažkas tai unikalaus yra internete, kas be abejo meta didžiulį iššūkį ES politikos e, formuotojams viena iš tų charakteristikų yra greitis. Iš tikrųjų, paprastai e, pokyčiai internete kur kas lenkia teisinių, teisinius procesus, teisėkuros procesus. Na ir e, vėlgi tam tikros schemos, e, reguliavimo schemos yra istoriškai taip suklostytos, kad jos paprastai skirtos reguliuoti na, apibrieštam skaičiui, palyginti nedidelę grupelį tam tikrų vartotojų ir panašiai. To, tie instrumentai nėra pritaikyti milijardų žmonių pasisakymams <clears throat> kontroliuoti, reguliuoti ir panašiai kas kaip ir vyksta internete. Taigi, kai kalbame apie sprendimus, na, faktiškai vienintelis sprendimas būtų, ko gero, prie ko mes ir dirbame, kad būtų suderintas viena vertus tam tikras atskaitomumas, kuris tenka valstybei, <clears throat> kurį valstybė gali taip pat mm, e, nuleisti bendrovėms, o bendrovės turi išnaudoti savo turimas techninės galimybės, <clears throat> kadangi bet kuriuo atveju dažniausiai pačios valstybės ir vyriausybės apratas, taip sakant, negali, neturi techninių priemonių, kad galėtų pasiekti rezultatų vienos pačios. E, taigi būtina pasitelkti interneto paslaugų teikėjus, kurie turi tas priemonės ir nukreipti jų veiklą tinkamą linkme. <clears throat> Taigi be abejo, labai svarbu, kad būtų kalbamasi ekspertų grupėse su reguliuotojais tam tikrose konkrečiose teminėse sritise. Mes turime panašių modelių e, Briuselėje, pavyzdžiui, ES interneto forumas, kur iš tikrųjų e, E, kalbamasi būtent apie internetinio saugumo problemas, e, mes sustinkame su politikais, jiems užduoda klausimų, mes bandome jiems paaiškinti situaciją ir panašiai, kartais keliami tam tikri reikalavimai ir panašiai. Aš manau, kad tokie procesai, ko gero, ir duos greičiausiai tų rezultatų, kur mes norime, jeigu bus labai aiškiai apibriežti bendri mūsų siekiami tikslai. Tai yra, dėl ko mes sutarėme ir panašiai. Mes kaip piliečiai ir tam tikrų bendrovių darbuotojų tai mes norėtumėm, kad iš tikrųjų mažiau žmonių radikalizuotųsi, kad e, žudytų žmonės pasitelkę automobilius ar bombas ar panašiai. Taigi labai svarbu išsiaiškinti, ką mūsų paslaugos gali duoti, kad atikimybė būtų mažesnė. Ir be abejo, situacija keisis kas keletą mėnesių, todėl mes toltos turime sekti, kas vyksta. Ir iš tikrųjų vargu, ar ką nors galima šiuo atveju tai fiksuoti kažkokiam teisiniam akte. Greičiausiai tai turi būti nuolat vykstančio dialogo procesas. Na ir kalbant apie pasitikėjimo klausimą, be abejo, mano kompanija metamas tam tikras nepasitikėjimas šėlis. Ir aš turiu pripažinti, kad taip, mes padarėme rimtų klaidų, mes dabar turime atkurti pasitikėjimą ir vėlgi tai daroma pirmiausiai per dialogą, per tą bendrą aptarimą, ką mes norim padaryti. Na, vėlgi, e, kalbant apie klaidas, tiesą sakant, kiekvieną dieną mes visi padarome kažkokių tai klaidų, mes iš tikrųjų taip pat savo veikloje kartais pašaliname turinį, kurio nereiktų šalinti ir priešingai paliekame per klaidą turinį, kuris neturėtų būti. Bet e, vėlgi labai svarbu, kad e, tas pokalbis vyktų, kadangi tikslą mes turime, tikslas yra sumažinti, pavyzdžiui, vaikų eksploatavimo, vaikų išnaudojimo atveju. Ir net jeigu mes kai kada e, per klaidą išimame tam tikrą turinį, kuris galbūt ir nebuvo vaikų eksploatavimo pavyzdys, bet vėlgi, ko gero, tai yra na, savotiška kaina, kurią tenka mokėti už tam tikrą budrumą kitose sritise. E, taip reikėtų minimizuoti tas klaidas, bet negalima jų turbūt visiškai išvengti tiesiog. Na ir aš dar grįšiu prie klausimo apie išėmimą ir blokavimą. Mes išbraukėme turinį, jeigu jis apskritai netitinka yra visiškai pasaulio mastu nelegalus ir kartais mes apribojame prieimą e, tam tikriam geografiniams regionams, kada, pavyzdžiui, tik tai tam tikros jurisdikcijos tas turinys gali būti laikomas e, nelegaliu. Tai yra tiesą sakant labai ribotos sritis, kadangi dauguma atveju vis dėlto, jeigu kažkoks turinys yra neprimtinas, tai neprimtinas neprimtinas e, pasaulio mastu. Na, galima būtų pateikti pavyzdį kaip tokių šimčių, kaip sakysim, įžeidimus, kada tam tikrose valstybėse įžeidimai yra jau prilyginami vos nebaudžiamam nusikaltimui, tarpu visame likusiame pasaulyje tai nekelia jokių problemų. Taip pat yra internetų paslaugų, kurios nenori elgtis atsakingai, bet jų yra mažuma. Yra bendrovių, kurios kaip tik tai įmas iniciatyvos ir sako, kad mes e, elgsime atsakingai. Mančiau, kad liktis turėtų būti tokia, kad kuo atsakingiau elgesi pati bendrovė, tuo mažiau atsakomybės tenka teisiškai. E, na, turbūt tai yra bendrasis principas panašiai ir kitose srityse. Žmonės, kurie nepažeidinė, kurie elgesi gerai, turbūt e, nėra taip jau griežtai reguliuojami ir panašiai. Taigi mes turbūt turėtumėm pirmiausiai pasitikėti šiek tiek ir verslų, bendromis, manyti, kad jos vis tik tai yra motivuotos e, elgtis teisingai. E, Ir e, kai kada toks bandymas užrakinti kažką, tai fiksuoti kažkokią tai padėtį ar panašiai, yra neproduktyvus, duoda priešingą efektą. Tai tiek ačiū. And... Ačiū. Ačiū už tai, kad sakėte visus šios klausimus. Vadinasi, dabar galime pereiti prie kito, kitos diskusijos dalies. Du pranešėjai E, vietoj trijų atvyko, nes vienas jų dėja turėjo atšaukti savo dalyvavimą paskutinę minutę. Ponas Feiks atstovauja Sezna, o ir ponas Pančinį iš YouTube ir Google. Kaip ir ankstesnius kalbėtojus, norėčiau paraginti maždaug dešimties minučių įžangą padaryti Taigi pirmiausia, ponas Feiks iš Sezna. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už tai, kad suteikėt galimybę pristatyti nuomonę apie komisijos rekomendaciją ir pasverti jos e, e, atvaizdą realybėje. Aš esu Michael Fakes, iš, esu iš mažesnės, iš vidutinės trukmės, vidutinio dydžio, atsiprašau, įmonės e, iš Čekijos, Seizat. Uh, 90 procentų Čekijos gyventojų naudojasi mūsų paslaugomis, bet absoliučiai skaičiais mes jokių būdų negalim lygintis tokiems e, milžinams kaip Google, Facebook ar panašiai. Vis tik tai turime pasakyti, kad esame sukaupę milžiniškos patirties, kaip kovoti su nelegaliu turiniu internete. Todėl džiugiuosi, kad galiu dalyvauti diskusijoje ir tikiuosi, kad būsiu naudingas. Nesu teisininkas, esu verslininkas. Įmonė įsiekiau 2004 metais kaip informacijos technologijų specialistas ir perėjau uh, prie įmonės plėtros vėliau. Taigi dabar sukaupiau nemažai patirties, spręsdamas šiuos klausimus. Įmonė nuo 50 darbuotojų uh, E, perėjo, augo prie 1500 darbuotojų ir dabar vietoj šimtų kelių vartotojų turime milijonus vartotojų ir Čekijoje, ir Slovakijoje. Todėl mano perspektyva greičiausiai bus šiek tiek kitokia negu e, pirmosios diskusijų dalies pranešėjų. Nuo pat mūsų įmonės atsiradimo pradžios ne, kova su nelegaliu turiniu buvo pagrindinis uždavinys. Uh, Ne tik todėl, kad e, pastaruoju metu iškilo politinis interesas ar kažkokie reglamentai buvo parengti, mes tiesiog supratom, kad tą problemą reikia spręsti. Priežastis labai aiški. Mūsų paslaugos turi būti. Um, turi turėti gerą reputaciją vartotojo akise. Tik taip mes galime išsilaikyti konkurencinėje kovoje. Esu tikras, kad visos įmonės tą patį daro vartotojai mūsų vertina pagal paslaugų kokybę. Visiems svarbu, kad įmonės e, firminis vardas būtų išsaugotas švarus. Facebookas pastaruoju metu tą labai aiškiai pademonstravo. Na, kalbant apie nelegalaus turinio išėmimą iš interneto, nepritariu visoms ką tik išsakytoms nuomonėms ir aš norėčiau išsakyti keletą minčių, kurios mano nuomonė kelia daugiausia bejonių komisijos rekomendacijoje. Visų pirma, pažiūrėkime tai, kas jau yra padaryta ir stenkime tai gyvendinti. Kalbinant apie internetinį bendrąjį turinį, turime prisiminti, kad reikia geriau įgyvendinti jau egzistuojančias veikinės taisyklės ir Europos ir nacionalinių lygmenių. Turime padėti mūsų administracijai išsiaiškinti pažeidėjus ir būtent mūsų valdžios institucijos turi juos nubausti. Bet man atrodo, kad Europos institucijų požiūris yra greičiau kad reikia bausti platformas, nes taip yra lengviau e, padaryti, tai yra lengviau padaryti, negu pagauti pažeidėjus. Lygiai taip pat, kai kalbame apie kovą su terorizmu, mano nuomonė ir nacionaliniai, ir Europos teisės aktai tą problemą jau sprendžia. Todėl mano nuolankė, kuklė nuomonė. Reikėtų pirmiau įgyvendinti tas taisyklės, kurios jau egzistuoja. Tai yra kur kas svarbiau negu primininėti internetinėms e, tarnyboms, kaip elgtis su nelegaliu turiniu. Kitas dalykas Nebegyvename žvaigždžių karų laikais nebeturim, bent jau mažesnėse platformose, tokiose kaip mūsų. Deja, aš nepritariu komisijos entuzijazmui ieškoti, auto, e, ieškoti automatinių E, filtrų, automatinio filtravimo galimybių. Man atrodo, kad mes technologiškai dar nepasiekėme tokio lygio, kad robotai galėtų atskirti, kur turinys yra legalus ar nelegalus. Ar kalbėtumėm apie vaizdą, ar apie tekstą, ar apie audio medžiagą. Žmogus yra žymiai patikimesnis, bet žmonės klysta. Tai yra problema, didžiausia problema, kuri šiuo metu mums iškyla. Šimtaprocentinių garantijų neturime. Jeigu įmonė e, turi daugiau negu kelis dešimtis vartotojų rinkoje, klaidų pasitaikys. Mūsų turi, patirtis rodo, e, kad daugumą nelegalaus turinio sukuria žmonės išmanantis kompiuterius. Ištirti turinį e, ne visuomet e, galima visiškai, kartais tas turinys vis dar išlieka internete ir automatinės priemonės ne viską gali pagauti. Tai yra susiję ir su mūsų aptartosios direktyvos 13 straipsniu. Dar vienas dalykas. E, valandos šiai diskusijai neužtenka. Aš suprantu komisijos rekomendacijas. E, Atsisiūsdintas turinys paprastai gali būti žiūrimas ar matomas po kelių valandų mūsų greitam reagavimui reikia nemažiau kaip 24 valandų. Ir jokia kita įmonė greičiau to nepadarys. E, Komisijos nuostatose nustatyti reikalavimai mums ne visuomet yra aiškus. Pagal komisijos pasiūlymą reikia įsteigti specialaus administratoriaus etatą, kad e, tokius, tokią informaciją stebėtų mažoms įmonėms. Tai labai problematiška, jeigu mes neturime daug darbuotojų, tai mes tas problemas, e, ne, toms problemams kelių valandų per dieną negalime spręsti. Kitas dalykas neprikulkime problemų vartotojams. Automatinė informacijos teikimas vartotojams gali sukurti baimę vartotojų tarpe, kad mes juos nuolat stebime. Ir e, vartotojai e, gali pradėti būkštoti, pavyzdžiui, dėl jų elektroninio pašto konfidencialumo. Čiagi pasitikėjimas yra labai svarbus. Administracinės naštos didinimo taip pat, aišku, negalime e, toleruoti. E, Oficialus komisijos leidinio pavadinimas yra labai ilgas ir rekomendacijoje jį galite perskaityti. Ir jis atspindi, kad dar kartą bus sukurta administracinė našta. Ir visai nepasidaro aišku, jį perskaičius, kaip kovoti su nelegaliu turiniu internete. Pasitikėjimo stoka mums nepadeda. Mes patys esame atsakingi už mūsų reputaciją, nes mūsų veidas rinkoje yra uh, E, mums svarbiausias. Pasitikė, vartotojai turi mumis pasitikėti. Mes jau turime labai e, daug blogos patirties. E, neseniai mūsų paieškos varikliuose pastebėjome, kad yra patikimų, informa patikimų reputaciją turinčių nelegalios informacijos tiekėjų. Mes turime su tokiais reiškiniais kovoti. Uh, Padėkime priešams yra dar vienas dalykas, kurį aš noriu pasakyti. Aš manau, kad turi bendradarbiauti skirtingi paslaugų tiekėjai, operatoriai skirtingi, konkurentai. Mūsų nuomonė, tik visi kartu dirbdami mes galim pasiekti rezultatų, turime keisis patirtimi, ieškoti geriausių sprendimų ir viena įmonė to padaryti negali. Taip pat turime nepamiršti, kaip atitinkamos įmonės. Uh, tvarko savo vidaus procedūras. Paprastai į jas yra investuota nemažai privačių lėšų ir pastangų. Deja, mes ne visuomet bendradarbiavame su e, viešaja valdžia. Aš iš, iš savo asmenės patirties ne tik Čekijoje turiu uh, susidaręs įspūdį, kad maža įmonė turi sukurti vairiausias bendravimo procedūras su viešuosiomis įmonėmis. Internetinės paslaugos privačiasių įmonių teikiamas tampa vis labiau populiarios ir neretai valstybėse E, valstybės instancijos reikalauja, kad gautumėm leidimus tam. Tai yra e, išorinis reguliavimas. Supraskime, kad mūsų verslė egzistuoja savireguliacijos principai. Ne viešosios valdžios institucijos turi mus reguliuoti. Mes patys turime nuspręsti, kaip elgsimės su pranešimais, kuriuos gauname, ar pareiškimais, kuriuos gauname iš viešosios valdžios. Jokių specialių rekomendacijų naujų nebereikia. Procedūrų pakreitinimas jau dabar egzistuoja, e, jų visuomet reikėjo. Taip pat mes turime kalbėti apie atsiskaitimo priemonės e, viešosioms, e, viešosios valdžios institucijoms. Jos yra reikalingos. Tiek aš norėjau pasakyti, esu pasirinkęs atsakyti jūsų klausimus, kai tik turėsiu galimybę tą padaryti. Ačiū. Elen... Uh, Ačiū. Na ir toliau Ponas Pačinį iš YouTube. Thank you, Madam Chair, for having me today. Labadiena, ačiū už kvietimą į šios dienos klausimus. Turime parengę keletą skaidrių ir norėtume pristatyti savo požiūrį, kalbėti apie neteisėtą turinį internete. Ir taip pat uh, pristatyti mūsų nuomonę, paaiškinti, kad egzistuoja konkrečios, aiškios taisyklės, kurias reikia įgyvendinti ir mes turime prisimti tų taisyklių įgyvendinimo atsakomybę. Na ir pradėkime nuo bazinės informacijos apie YouTube. YouTube yra patikima platforma, e, kurioje visi gali išsakyti savo nuomonę. Mes tikime keturiomis laisvėmis. Išaiškos laisvė, e, galimybių laisvė, e, taip pat galimybė pradėti savo verslą, pristatyti savo turinį Taip pat tikime galimybę priklausyti tam tikrai bendruomeniai, kurioje galite dalintis savo turiniu, pristatyti jį kitiems žmonėms, dalinti savo patirtimi. Tai yra susiję ir su e, galimybė informuoti, tai yra informavimo laisvė. Ir visa tai atsispindi mūsų veikloje 400 valandų turinio kiekvieną minutę yra įkeliama į YouTube. Galbūt šiek tiek ir gasina šis skaičius, tačiau noriu pademonstruoti, kad mes turime gana aiškias taisyklės, kurios padeda rasti e, reikalingą pusiausvirą, e, laikytis taisyklių, taip pat pademonstruoti mūsų kaip paslaugų teikėjo atsakomybę. Visų pirma, turime aiškiai ir tikslę politiką, kurią vadovaujamės ir pagal ją nėra leidžiamas joks e, kenkėjiškas elgesys. E, negalima kelti turinio, kuris gali būti įžeidaus pobūdžio. Laikomas ir kiekvienos šalies, kurioje veikiame įstatymų. Tad svarbu yra ne tik įmonės, kompanijos politika, tačiau labai svarbu ir laikytis įstatymų. Ir čia mūsų požiūris yra aiškus. Na ir kaip mes randame tą pusiausvyrą? Jų 400 valandų turinio kiekvieną minutę yra įkeliama į mūsų svetainę, tad tikrai reikia atlikti nemažai darbo. Mes naudojamės dviem kanalais. Visų pirma, vartotojai gali pranešti apie netinkamą turinį YouTube svetainėje. Pavyzdžiui, jeigu peržiūrimas vaizdo įrašas, kuris netitinka reikalavimų, galima pranešti apie tokį vaizdo išrašą ir apie tokį įrašą ir mes e, nenustojamai 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę peržiūrime tokius pranešimus bei susijusi turinį. Ir e, tokią priemonę, tokio pranešimo galimybę gali pasinaudoti ir teisėjas saugos institucijos. Na ir vertindami tokį turinį atsižvelgėme į galiojančius teisės aktus, įstatymus. Na, o dabar šiek tiek ži... atsitraukime, pažvelkime į platesnį kontekstą, pažiūrėkime, kokiais ramšiais naudojamės mūsų platformoje. Kiekvienas vartotojas gali informuoti apie neteisėtą nelegalų turinį, kuris prieštarauja mūsų politikai, tačiau mes taip pat E, pasitikime vadinamaisiais patikimais e, pranešėjais, tai yra mm, ekspertai, mm, jų bendruomenė, e, NVO, kurie yra atsakingi, kurie yra patikimi, jie atsiunčia mums tokį prašymą pašalinti informaciją, mes peržiūrime tą prašymą Ir čia jau žmogus atlieka tokią peržiūrą ir įmamasi, jeigu reikia, atitinkamų veiksmų. Kalbant apie tų vėliavėlių, e, perspėjimo vėliavėlių e, e, su, sukūrėmus įspėjimus, dažniausiai ta informacija pasi, pasitvirtina. Neretai taip pat yra diskutuojama apie skirtingus būdus, e, skirtingas e, priemonės e, susijusias su skirtingomis jurisdikcijomis, tačiau tai padeda mums tik dar geriau atlikti savo darbą. O dabar susitelkime į nelegalaus turinio pobūdį. Reikia žvelgti viską ne tik iš horizontaliosios, tačiau ir iš vertikaliosios perspektyvos. Na ir pradėkime nuo autorių teisio. Mes įgyvendinome daug savanoriškų priemonių, tačiau mes taip pat manome, kad tai, kas buvo atlikta mm, autorių teisų srityje, yra gerosios praktikos pavyzdys. Parengėme tokią priemonę, kuri vadinasi Content ID turinio e, ID ir tai padeda užtikrinti e, turinio savininkams, kad jų teisės būtų saugomos e, internete. Tai yra 100 milijonų dolerių investicija. labai svarbu, kad būtų atsižvelgta į teisų turėtojų teises jų poreikius, tai yra susiję ne vien tik su mūsų platformų filtravimu, tai yra ir tiesioginis darbas su autorių teisų turėtojais. Ir yra tam tikri darbų katalogai parengiami, kad mes galėtume atpažinti tokį turinį, kai jį įkelia mūsų vartotojai. Na, nu, jau teisų turėtojas priima galutinį sprendimą, ką daryti, jeigu nustatomas atitikimas tarp jų teisėmis saugomo turinio ir to turinio, kurį įkelia vartotojai. Na ir e, yra trys galimybės apmokestinti tą turinį arba tiesiog sekti, e, koks turinys yra įkeliamas, arba tiesiog užblokuoti tą turinį, jeigu e, teisų turėtojai nusprendžia, kad toks yra geriausias pasirinkimas. Na ir tas tas finansinis e, problemos sprendimas e, tikrai yra dažnai pasirenkama priemonė, duoda milijardus eurų pajamų. Ir taip pat e, tokią tiesioginę naudą gauna ir teisų turėtojai. Dabar pereikime prie teroristinio pobūdžio turinio. Tai yra itin didžiulį susirūpinimą keliantis klausimas valstybėse narėse. Ir priešingai ne autorių teisų atveju, čia svarbiausia yra kontekstas. Jeigu analizuojame tokį turinį, kuris galimai pažeidžia mūsų politiką, labai svarbu suprasti tą platesnį kontekstą, e, kuriame tas turinys yra pristatomas platformoje. Mes manome, kad technologijos uh, E, technologijų miksas, taip pat žmogiškoji peržiūra yra geriausia priemonė. Kalbant apie e, kompiuterio mokymosi algoritmus, tai padeda mums kovoti su tokiu teroristiniu turiniu mūsų platformose. Mes naudojamės ne tik savo patirtimi, mes e, pasinaudojame tais 2 milijonais vaizdo įrašų, kuriuos peržiūrime per pastarosius keletą metų vadovaudamėsi tomis e, tais perspėjimais, tomis vėliavėlėmis, kurias uždegdavo patikimos institucijos. Ir kalbant apie kompiuterio mokymasi, taip pat viskas yra pagrysta tą patirtimį, kurią įgyjame pastaruoju metu. Ir kai naudojame tas priemonės, kad jos nustatytų tokį turinį platformose, tos priemonės uh, tiesiog surenka tos pašalinimo prašymus ir tada vis tiek žmogus peržiūri tą galutinę informaciją, yra surandamas tas blogas turinys platformoje, o jau tik vėliau yra įvertinama, ar reikia tą turinį pašalinti. Dabar kalbant apie skaičius, apie priemonių e, efektyvumą. Nuo birželio iki gruodžio praeisiais metais buvo pašalinta 160 tūkstančių vaizdo įrašų. Ir tos automatinės priemonės gana sėkmingai sugebėjo nustatyti tokį turinį. Be abejo, tai yra bendra atsakomybė, to negalime atlikti vieni, todėl e, esame priklausomi nuo Um, kitų dalyvių, pavyzdžiui, globalaus interneto forumo skirto kovai su, su terorizmu. Facebook, Microsoft, Twitter taip pat yra suinteresuotos šalis. Palaikome artimi ryšiai taip pat ir su ES interneto forumu, kalbant apie tą teroristinį turinį bandoma įvertinti duomenų, esančių duomenų bazėse atitikimą, panašumą. Taip pat su valstybėmis narėmis, su komisija bendradarbiaujame, ieškome galimų problemos sprendimo būdų. Ir baigdamas, norėčiau pasakyti, kad ši tema tikrai yra itin sudėtinga, nėra vieno bendro visoms problemoms tinkančio sprendimo. Uh, Reikia vadovautis tokiu vertikaliu požiūriu, reikia įvertinti galimą neigiamą um, ištrinimų ar pašalinimų poveikį. Man atrodo, kad labai svarbu, kad būtų išlaikyta galimybė um, turinio savininkams atsiųsti mums prašymą persvarstyti priimtą sprendimą. Buvo prieš keletą savaičių paskelbtas YouTube um, e, skaidrumo pranešimas ir man atrodo tai yra vienas iš būdų, kuris padeda um, pateikti daugiau informacijos visuomeniai apie tą politiką, apie tas kryptis, kuriomis vadovaujame savo darbe. Dėkoju. Ačiū labai. Prieš suteikdama žodį mūsų nariams dar Dar norėčiau Europos komisijai suteikti žodį, tikiuosi galėsite trumpai sureaguoti tai, kas buvo pasakyta. Žodis poniai Štain, ji elektroninės prekybos skyriaus ir internetinių platformų skyriaus vadovė. Vadovas, atsiprašau. Ačiū. Noriu padėkoti Inko komitetui už tai, kad organizavo šį renginį. Taip pat noriu padėkoti pranešėjams, kurie iš tikrųjų labai kokybiškai pateikė savo uh, pranešimus, jūsų pasakymai taip pat parodė, kaip svarbi, kiek svarbi, kiek sudėtinga, kiek jautri yra šitas rytis. Tai yra iš tikrųjų didžiulis iššūkis bet kuriam politikos formuotojui, e, bet kuriam teisėkuros atstovui, įskaitant ir mus. Pane Keli paminėjo, kad iš tikrųjų yra kelios sritis, kurias reikėtų, kurios reikėtų veikti šis rytyje ir mes iš tikrųjų pritarėme, aš prisimenu jūsų skaidrę, kur sakėte, kad jie kalbėjote apie turinio, nelegalus turinio pašalinimą, legalus turinio išsaugojimą, taip pat e, e, gebėjimas išvelgti į vairių komercinių veikėjų teisėtus interesus. Taip pat skirtingai nuo to, ką pasmaknami, mm, konstatavo apie mūsų darbą 2011 metais, kad iš tikrųjų šitas rytis buvo apleista, dabar jau situacija gerokai pasikeitė ir manau, kad nemažai dalykų atsispindėjo mūsų rekomendacijų, skaitant skaidrumo ataskaitas, tam tikrus saugiklius e, ir panašiai. Tai yra vienas iš tų trijų tikslų, kuriuos mes bandome gyventi. Ir be abejo, kadangi daug visko vyksta, pažiūrėjau, minėjo, kad trūksta statistikos E, trūksta tam tikrų duomenų. Būtent dėl to mes nuolatos <clears throat> vykdome įvairias konsultacijas, kreipiamės į pačias platformas, e, ragindami gerinti stebėseną, dalintis duomenimis, kad galėtumėm geriau įvertinti problemos mastą. Panas Haik sakė, kad e, kyla administracinių kliučių, tačiau labai svarbu vėlgi platesnio reguliavimo procese įsisamoninti, koks yra platformų atsakomybė ir vaidmo, kokie yra valdžios institucijų vaidmo ir atsakomybė. Ir galų gale vėlgi reikia domenų, reikia stebėsenos, kitaip jeigu nebus tų domenų, paprasčiausiai sprendimai bus, e, ką bandys orė, nepagristi realią informaciją. Angela paminėjo, kad labai svarbu taip pat rasti tikrą pusiausvyrą tarp įvairaus pobūdžio žmonių teisų. Ir vėlgi e, neturėtumėm siriboti tik tai autorinėmis teisėmis, kurios kartais pažeidžiamos viena ar kitoje srityje, bet ir plačiau atsižvelgti žmogaus teisės. Tai iš tikrųjų yra ta amžinoji problema, kaip subalansuoti įvairias žmonių, žmogaus teisės ir taip pat e, atsižvelgti įvairius interesus. Pana Angelopulis pati pripažino, kad nors mes ir e, skatiname komunikate e, pritaikyti įvairias priemonės, tačiau vėlgi nedarome jų privalomis. Tai yra tai neprivalomas dokumentas. Mes pripažįstame, kad e, problema yra labai sudėtinga ir kad labai svarbu atsižvelgti kontekstą. Ir tą labai puikiai iliustravo panas Adankai, sakė, kad uh, kalbant, pažiūrėjau, apie vaikų išnaudojimo medžiagą, kažkokias tai teroristinių organizacijų e, pakabinamą video medžiagą ir panašiai. E, tai galbūt lengvai atpažįstami dalykai, bet, pavyzdžiui, neapykantos kurstimo įvairūs tekstai ir kalbos jau yra kur kas sunkiau atpažįstami. Taigi, be abejo, mes bandome orientuotis ir į vertikalų požiūrį, ne, nemėginame viską užmauti ant vieno kurpalio, be abejo, esame tam tikrų bendrumų, visur turbūt reikia saugiklių, visur reikia skaidrumo, bet kalbant apie specifinį turinį, be abejo, esame labai rimtų e, skirtumų. Kalbant apie automatizuotas priemonės, e, Vėlgi, panelė dar iškelia problemą E, susijusių su algoritmais. Na, e, tai yra labai svarbi diskusija, tačiau pons Pinčiai, man atrodo, pabaigoje pastebėjo. E, ir mes turbūt pritartumėm tai pastabai, kad reikia abiejų elementų. Tai yra reikia žmogaus, kuris kaip ir peržiūrėtų, tačiau taip pat reikia ir automatizavimo, reikia mašinio mokymusi, vien dėl to, kad tas iškinys yra tokio masto, kad na, žmogus tiesiog nesudarotų. Iš tikrųjų, mes kalbame apie uh, 400 valandų turinį, kuris ir vienu kartu pakraunamas į bet kurią platformą, na, jog žmogus be mašinos pagalbos nesugebės susidoroti su tokiu krūviu. Taigi esame tiesiog praktinių dalykų. Lygiai taip pat mes negalime vien pasikliauti teismais, jeigu kil tam tikrų e, diskusijų. Įsivaizduokite, kad šimtai tūkstančių žmonių e, peržiūrėtų tą turinį ir po to dar tūkstančiai teismų būtų įtraukti vien tik tai į ginčius, ar tas turinys buvo teisėtai išimtas ar ne. Na, e, tas, e, tas PPP pavyzdys buvo be abejo, na, man labai aktualus, nes mano mažylgi žiūri šitos filmukus ir be abejo, na, tas filmukas yra visiškai saugus, tačiau šiaip jau Mes turime be abejo galvoti apie rimtus kažkokius tai signalizavimo mechanizmus, kada, kada žmonės galėtų skubiai pranešti, kad kažkas yra netvarkoje, bet kitą vertus taip pat turime pagalvoti ir apie mm, saugiklius, kurie leistų žmonėms tiesiog na, tinkamai atlikti savo darbą. Buvo nuskambėjus taip pat ir ta patikimų e, pranešėjų e, sistema. Mes šiuo atveju nematome jų kaip kažkokios panacėjos. Tie patikimi, na, vertintojai ar pranešiai, tol, kol jie nepraranda to pasitikėjimo, kol platformos jais pasikliauna, jie gali būti labai svarbus. Nes jeigu yra tie patikimi vertintojai, kurie nuolatos e, iš tikrųjų teisingai praneša apie blogą turinį, e, jie ilgainiui sukuria tą pasitikėjimą ir turbūt gali vis daugiau veikti savo nuožiūrę, tačiau mes be abejo nesakome, kad tai yra universalus atsakymas. E, Panekeli minėjo kažką tai apie tobulą sprendimą, tačiau e, na, mes tokio nežinome iš tikrųjų. Jeigu jūs turite, tai siūlykite, nes mes matome, kad e, situacija yra per daug sudėtinga, per daug įvairiausių skirtingų interesų ir vertybių susipina šiame sektoriuje. Ir e, vėlgi labai sunku išvengti tokių vertybinių sprendimų, kas vieniem tinka, tas kitiem atrodo visiškai neprimta ir panašiai. Taigi tiesiog veikime iš vien, bandydami ieškoti rasti patį geriausią sprendimą. Labai ačiū. Na ir dabar vėlgi suteiksiu žodį mūsų parlamentaram, pirmiausiai Senčių Durada. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų labai uh, tokia apšviečianti medžiaga, kurią čia išgirdau. Uh, Mes kalbame apie tą 13 straipsnį, apie filtrų taikymą ir, pasak komisijos, iš tikrųjų šitas pasiūlymas yra skirtas labai dideliam platformom, tokiam kaip YouTube'as, kaip Facebookas, ir juo yra siekiama pirmiausiai e, geriau e, e, subalansuoti arba kompensuoti šiek tiek tos nuostolius, kuriuos patiria muzikos sektorius, pavyzdžiui. Tačiau e, vėlgi pakrovimo filtravimas e, e, pirmiausia taikytinas e, vėlgi tokiam platformom kaip Facebookas, kaip YouTube'as, šiam tai didžiosiam, tačiau nei akademinė bendruomenė, nei vartotojai, nei kiti šio tokio pasiūlymo neremia, todėl aš sunkiai įsivaizduoju, kaip iš tikrųjų toks pasiūlymas e, padės įgyvendė tuos siekius, kurių, dėl kurių jis yra teikiamas. Ir aš bijau, kad e, E, tas pasiūlymas galų gale e, tik tai sustiprins tą disbalansą, kurį mes taip dabar matome autorinių teisų rinkoje. Ir ko gero automatiški pakrovimo filtrai tik tai dar labiau mm, sukomplikuos visą patį. Ar dar kas nors norėtų pasakyti, Ketrin? Na, ko gero negaliu nestikti savo kolegę, Džiulė. Kai kalbėjom apie tas uh, tris rytis, tai yra neteisėta turinį, teisėta turinį ir taip pat augimo, inovacijų klausimas. Vėlgi ta trečioji dalis, augimas ir inovacijos yra labai įdomi, kadangi jeigu mes kalbame apie e, skaitminės rinkos kūrimą, e, be abejo, jis turi būti pagrista, ji turi būti pagrista legaliu turiniu, teisėtu turiniu, tačiau mes kalbame taip pat ir apie, um, vėlgi, bendrą skaitmė rinką ir būtent šitas teisės aktas, kurį dabar svarstome šiuose rūmuose, gali užkirsti kelią tokios rinkos kūrimui ir plėtoti. E, taigi, manau, kad e, viena vertus mes be abejo turime sugebėti aptikti nelegalų turinį, tačiau reikia ir atsvaros. Nes dabar iš tikrųjų, man atrodo, kad tie visi apribojimai eina būtent prieš visus mūsų siekius, prieš tai, ką mes bandome sukurti. Todėl neturėtumėm kurti tokių stabdančių teisės aktų, turėtumėm kurti teisės aktus, kurie būtent padėtų sukurti teisingą pusiausvyrą, atsižvelgti visų šalių interesus. Na ir be abejo, man belieka tik atsiprašyti, kad daugiau kolegų neturime, būtų tikrai naudinga turėti, pavyzdžiui, Teisės reikalų komiteto e, atstovų, kurie galėtų išgirsti, ką jūs taip uh, E, aiškiai taip detaliai išdėstėte, kadangi atsovaujate būtent e, toms rytims, esate tikrai ekspertai savo srityse. Taigi norim padėkoti ir mes pastengsime, kad jūsų balsai be abejo nebūtų, neliktų neišgirsti. E, na, kita vertus, rytoj vėlgi, jeigu, jeigu rytoj viskas judės tą kryptim, kaip tikėmės, uh, E, kadangi šitas komitetas irgi buvo įtrauktas į svarstymus, mes bent jau iš savo pusės pasitengsime padaryti viską, ką įmanoma, kad labiau spendėtumėm tą jūsų pristatytą poziciją. Na, dar kartą Jums ačiū ir tikiuosi, kad nesigildė čia praleisto laiko. Uh, ačiū, norėčiau dabar pakviesti svečius, e, pakomentuoti tai, kas buvo ką tik paminėta. Tik tai trumpas pastebėjimas apie tai, kas buvo pasakyta, į tai, kas buvo pasakyta dėl automatinių priemonių e, įdedamų turinių filtruoti. Jūs labai teisingai pastebėjote, mažesnės įmonės ar vidutinio dydžio įmonės, tokios kaip mano Sesna, neturi reikalingų priemonių, kad šimtų procentų galėtų užtikrinti sėkmingą technologijų naudojimą, sėkmingą informacijos blokavimą. E, Ogi ta informacija yra įdedama į mūsų serverius, į mūsų sistemą vos ne kiekvieną minutę. Aš įsivaizduoju, kad ateityje dėje mes turbūt būsime priversti samdyti didesnės įmonės šiam darbui atlikti. Greičiausia tai bus iš didžiojo dešimtuko Junktinio Amerikos valstijų įmonių ateinančios paslaugos. Aš nenorėčiau, kad tai būtų, bet panašu, kad taip reikės. Ačiū. Ačiū už klausimus ir komentarus apie mano prezentaciją. Porą dalykų norėčiau išskirti. Dėl turinio e, tapatybės. Kaip aš jau sakiau, jau anksčiau šiame kontekste buvo numatyta komercinė priemonė bendradarbiauti su teisų turėtojais, kad jie galėtų išspręsti jiems aktualias problemas ir kitas dalykas, kad būtų švengiama nelegalios informacijos. Tai, apie ką mes kalbame, nėra įstatymo pavyzdys, tai nėra kažkoks tai modelis, kuriuo visi galėtų vadovautis. Bet e, kai kalbame apie konkrečius klausimus, kurie iškyla, kuriuos problemas, kurios iškyla YouTube ir galimybės, kurios atsiveria YouTube, uh, tai turim pasakyti, kad su teisų turėtojais paprastai mes palaikome ryšį. Kontekst dėl e, turinio diskusijų. Kaip aš jau anksčiau sakiau, e, mes e, akcentuojame bendrą atsakomybę. Per visą interneto tinklą mes bandome rasti sprendimą, kuris e, tiktų visiems veikiantiems internete. Ar to pakanka, kad e, auksinę vienos valandos taisyklę galėtumėm pakeisti? Aš nemanau. Manau, kad e, viena valanda, ypač terorizmo informacijos atveju yra per ilgai, tai ir atneša priešingų rezultatų negu mes norėtumėm. Ir be abejo, mes norime kovoti su nelegaliu turiniu, e, bet to negalime padaryti, mes dabar turime sutelkti dėmesį į greitį. Ir kai viskas yra orientuota į greitį, mes tik dar daugiau klaidų pridarome ir e, tai e, net neša naudos. Ypač turės didelio poveikio mažoms platformoms. Everybody. Visiems labai ačiū už tai, kad e, šiandien buvote šiame posėdėje ir pasikeitėte nuomonėmis. Man atrodo, kad bus labai naudinga e, pasitelkti šią informaciją tolesnėse diskusijose. Kol kas viskas tik pradžia, viskas tik prasideda, mūsų laukia rimtas iššūkis. Labai ačiū už tai, kad mums padėjote ir suteikėte, pateikėte argumentų. Taip pat aš norėčiau padėkoti Džiulijai. Dėkoju ir Europos komisijai už tai, kad žengė pirmąjį žingsnį. E, ačiū visiems, kad dalyvavote ir toliau tęsime šią veiklą. Ačiū.